Good morning, dear colleagues, ladies. Labas rytas, mėly kolegos, ponios ir ponai. Pradėkime į tri komiteto oficialų posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas, jeigu nėra kitų papildomų pasiūlymų, galime patvirtinti darbo atvarkę be pakeitimų. Pasiūlymų nematau. Pirmininko pranešimai. Labai trumpai bendras jungtinis komiteto posėdis su kultūros komitete vyks Liepos 13 dieną trečiadienį nuo 17 val. iki 18.30. Svarstysime pranešimo projektą dėl nuseklios e, ES politikos e, kultūros ir meno srityje. Trečiasis klausimas yra praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimai kovo 16-17 ir balandžio 17. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet laikome šių posėdžių protokolus patvirtintais. Labai ačiū. Dabar pradėsime viešąjį klausimą, kurio tema dujų dokumentų rinkinys, kaip sustiprinti ES energetinį saugumą. Šis klausimas mums visiems labai svarbus. Noriu pasisveikinti su mūsų pranešėjais. E, norėčiau padėkoti visiems dalyvausiantiems abiejose mūsų klausimo dalyje ir įtrė komiteto vardu visiems pranešėjams iš anksto noriu padėkoti už tai, kad sutikote dalyvauti šiame klausime. Šis klausimas yra sudėdamoji mūsų komiteto teisėkuros darbų susijusių su dujų dokumentų rinkiniu dalis. Kaip žinote, šis dokumentų rinkinys e, šiuo metu yra derinamas su, e, su kitomis institucijomis ir <clears throat> svarbus tiek e, bendrai energetikos rinkai, tiek energetiniam saugumui Europos Sąjungai. Šios rytis yra glaužiai tarpusavėje susijusios ir mes esame gavę keturis pasiūlymus, du iš jų yra teisėkuros, tai yra reglamentas dėl tiekimo saugumo, pranešėjas yra Buzekas, taip pat tarp institucinės, sprendimas dėl tarp institucinio sustarimo, pranešėjas Krasnodenskis ir e, du komunikatai. Dėl mm, suskistintų gamtinių dujų ir e, dujų e, saugyklų e, bei šildymo ir šaldymo klausimų pranešėjas GIRK. Taigi dujų rinka, dujos kaip išteklius ypač po to, kai buvo atrasti nauji gamtinių dujų ištekliai rytinėje viduržėmio jūros dalyje, galime teikti, kad e, šis įvykis turės įtakos energijos išteklių kainai ES ir e, taip pat prisidės prie COP21 darbo atvarkės įgyvendinimo. Kaip minėjau, mes turime dvi valandas šiam viešam klausimui numatė, jis sudarys dvi dalys, kuriuose kalbės pranešėjai, po to bus galima užduoti klausimus, surinkti diskusiją. Taigi, pirmoji tema yra, kaip padidinti Europinę pridamą vertę energetinio saugumo srityje. <clears throat> Taigi prašau pranešėjų nekalbėti ilgiau nei po aštuoneris minutės. Žinau, kad tas prašymas bus pakankamai sunkus jums, nes e, jūs kaip ir mūsų komiteto nariai turėsite apriboti savo kalbėjimo laiko, komiteto variams yra numatytas ne 8 minutės, o tik po 2 minutės kalbėti, taigi nedelsdami pradėkime Turime tris pranešėjus pirmoje dalyje, kurie kalbės Janis Kopač. Jis yra vieno veikiančio e, energetinės bendruomenės sekretariato vadovas. Anksčiau jisai buvo Slovenijos parlamento narys, biudžeto komiteto pirmininkas, taip pat dirbo finansų ministrų Slovenijos vyriausybėje, aplinkosaugos. Uh, teritorijų planavimo ir energetikos ministru taip pat dirbo. Prieš pradėdamas e, eiti dabar užimas pareigas, e, Jūs, pana Papačiu, buvote taip pat ir vienas iš aukščiausių Slovenijos e, ekonomikos ministerijos pareigūnų. Taigi, Janaša, jums žodis, prašau. Dėkoju, gerbiamas profesorius Buzekai, norėčiau padėkoti už tokią galimybę. E, man pirmą kartą teko tokia garbė e, savo instituciją atstovauti čia, e, Europos parlamente. Pabandysiu jūs įtikinti kai kurių Europos komisijos pasiūlymų potencialią naudą energetikos bendruomeniai mm, ir energijos sąjungai e, kas sudaro ES plus aštuonias valst... E, kitas valstybės, kurios yra tarpusavyje susijusios energetikos prasme ir labai yra priklausomos nuo šio e, dujų dokumentų rinkinio, kuris tikiuosi bus patvirtintas kiek įmanoma greičiau. Europoje, kaip matote, turime daug dujų tiekėjų, e, tiekimas yra gausesnis nei suvartojimas. Ir čia matote iš grafiko suvartojimą ir kilmės šalį. Taigi matote, kad išgavimo esama daugiau nei suvartojimo. E, statistiškai vidurkinė prasme vienoks suvartojimas vienose ES valstybėse, kitoks kitose, lygiai taip pat e, ir e, išgavimas. Taip pat matome, kaip ženkliai ateityje padidės e, suskistintų gamtinių dujų suvartojimas ir čia atsiveria didelės rinkos Junktinėse Amerikos valstybėse, valstijose, Indonezijoje ir taip toliau. Rusija kaip dujų tiekėja siekia e, kuo patrauklesnėmis kainomis pat, realizuoti savo produkciją Europoje. Taigi dujų turime daug ir e, skalūno e, dujų panaudojimas atvėrė didelės galimybės. Čia matote Europoje dujų suvartojimo tendencijas matote, kad suskystintų gamtinių dujų importas ženkliai padidėjo, importas iš Rusijos taip pat mažėja, bei kalbant apie e, e, pirminius ES šaltinius, pavyzdžiui, Niderlandus mm, ar Norvegiją, tai vėlgi čia išgavimas mažėja, bet tas įprasnės dujas pakeičia suskistintos gamtinės dujos. Šiuo atveju galiu pacituoti Europos komisiją, kalbančią apie e, SGD strategiją. Mm, tai e, e, SGD įvertinama kaip nauja, potenciali energetikos forma, kuri išgelbės Europą nuo Mm, kūro trūkumo ateityje. Bet iš žemėlapio matyti šiek tiek kitoks vaizdas. Matote žalia pažymėta spalva konkurencingiausios valstybės, valstybės, kurios pažymėtos raudonai. E, turi nedidelį, nedidelę tieki, tiekimo įvairovę, daugiausia jos e, priklausomos nuo dujų tiekiamų iš Rusijos. Ir būtent čia ir atsiranda problemų dėl e, apsirūpinimo dujomis, saugaus apsirūpinimo. Šiuo atveju kalbant apie apsirūpinimo saugumą, didžiaja dalimi kalbame apie problemą su tiekimu iš Rusijos. Aišku, kalbama apie tam tikrus teorinius pasvarstymus. E, iš e, žemėlapių matyti vadinamuosius stresų bandymus atliktus 2014 metais. E, komisija juos inicijavo ir čia matote, kokia situacija atsiranda, kai Rusija nutraukia dujų tiekimą matote koordinuoto ir nekoordinuoto požiūrio ar strategijos valstybės, e, kai kurios valstybės pasirinkusios reaguoti e, savarankiškai, kitos koordinuotai. Ir matote, kuo tamsesnė raudona, tuo uh, reiškia, kad valstybė kyla didesnė grėsmė likti visai be dujų, Rusijai nutraukus tiekimą. Čia matote e, dujotekius, kurie ateina į ES teritoriją, o e, dešinėje esanti lentelė rodo e, tų dujotekių apkrovimą. Matysite, kad didžioji dujotekio dalis yra apkrauta labai nedaug. O kalbant apie SGD terminalus, situacija dar prastesnė vos 25 procentai visų terminalų šiuo metu yra panaudojami, taigi dujų infrastruktūra yra daugiau nei pakankama, kalbant apie stambę infrastruktūrą, tačiau kai kuriuose valstybėse problemų esama. Ir vėlgi tai yra susiję su ta dešiniaja Europos žemėlapio dalimi, kurią rodžiau anksčiau, kalbėdamas apie tiekimo saugumą. Viena iš Europos komisijos iniciatyvų yra vadinamasis įsek, mm, tai yra e, vidurio ir rytų Europos mm, tinklas Tai yra tinklas siekiantis orientuotis į problematiškiausią Europos dalį, tiksliau pietų, pietrytinę ES dalį, e, kur e, esama dar trukdžių, kliūčių dujoms e, tiekti. Taigi tai yra konkretus pasiūlymas Matote žemėlapyje raudonas linijas. E, Didžiaja dalimi šis e, tinklas bus finansuojamas iš ES biudžeto, kad būtų galima e, užtikrinti tranzitinius tiekimo kelius. Čia matote energetikos bendruomenę, pažymėta ir Europos Sąjunga, devynios valstybės, geltonos yra Mm, e, sutartį sudariusios valstybės, ne visos jos priklauso dujų rinkai, bet čia svarbiausia yra Ukraina. Na, o dabar e, jau netrukus baigsiu, e, pakalbėsiu apie tą prastąją praktiką, nesektinus pavyzdžius reglamentas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros reglamentuoja e, e, sąsajas tarp ES ir sutarties šalių, o pagal naujo reglamento 15 straipsnį e, turime vadinamąjį įjungimo straipsnį Switch on Clause, kur yra puikus teisinis sprendimas kaip e, panaikinti spragas tarp energetikos bendruomenės ir ES. Visada kalbame apie energetinę sąjungą ir manytume, kad 15 straipsnis ir bus tas e, siejantis straipsnis panaikinantis ribas tarp dviejų šių struktūrų. Switch on e, straipsnis uh, yra numatytas e, ben, energetikos e, bendrijos sutartyje. Jei ji būtų tokia patvirtinta, tai jis ir įsigalios, bet čia reiks papildomų veiksmų šiai teisiniai spragai panaikinti, kadangi laiko neturiu, tai nekonkretizuosiu. Čia parodytos valstybės, kurios mm, padedančioms nuostatoms nugalės šias problemas dėl spragų, esama ir kitų numatytų veiksmų. Taigi tiek, nes jau ir taip viršiau mano e, suteiktą laiką. Taigi e, mes pasisakytumėm už dujų tiekimo saugumo reglamentą, ypač jo 15 straipsnį, vadinamąjį switch on straipsnį, tai būtų e, pagristas sprendimas plečiant tinklus, didinant saveikumą ir susietumą, kad energetikos sąjunga taptų funkcionali. Labai ačiū, pana Kopač. Suprantu, kad 36, iš viso 36 šalių energetikos sąjunga yra konkretus tikslas, o dabar išklausykime antrojo pranešėjo ponios Manon Dufo. Ji e, vadovauja E3G Bruselio tarnybai. Prieš į, tapdama E3G vadovė jūs e, vadovavote Bloombergo grupiai Londone ir New York'e. E, dirbote su visuotiniais energetikos tinklais, taip pat dalyvavote e, atliekant analizą, rengiant inovatyves internetinės platformas, e, skatinant verslo inovacijas. Taigi jūs siekėte verslo bendruomenę priartinti prie tų sudėtingų klausimų, tokių kaip klimato kaita, energetika. Dabargi turite galimybę šios klausimus pristatyti parlamentarais. Taigi prašom, žodis jums. Ačiū Jums už galimybę pasisakyti šiandien šią svarbę temą. Aš pasakytų, kad mano atstovavime organizacija yra nepelno siekianti organizacija paaiškinsiu tiesiog um, tokį kontekstą, kuriame dirbu. Pirmiausia, norėčiau e, pasakyti, kad e, Energetinis saugumas šiandien yra toks didelis, koks tai gali būti. Ir tai yra neatsitiktinai. Pastaraisiais metais mes labai daug pastangų dėjome uh, tam, kad integruotume europinę infrastruktūrą ir kad stiprintume europinį regioninį bendradarbiavimą. Ir tai tikrai atsipirko. Mes e, sustiprinome solidarumą su kaiminėmis šalimis ir aš manau, kad tai jau savaime e, yra svarbi europinės pridėtinės vertės dalis. Mes matome, kad dujų ir naftos kainos, kurios buvo pasiekusios rekordinį lygį, e, rekordinių greičių ir nukrito. Ir todėl mums reikia naujų sprendimų energetikos srityje. Europos e, e, Sąjunga įsipareigojo uh, pereiti prie mažai anglės naudojančios ekonomikos. Taigi ateičiai turime daug iššūkių ir turime kalbėti apie europinę integraciją. Integraciją tarp, tarp valstybinių mastų, e, bet ir integraciją tarp dujų ir elektros sistemų. Taigi mes turime e, vieną vertus e, integruoti energetikos ir klimato kaitos politiką ir kitą vertus kalbėti apie įvairių e, energetikos formų suderinimą. Taigi apie tai šiandien ir kalbėsiu ir kalbėsiu apie tai, kokiu reikėtų žingsnių ateityje. Pirmiausia, mes patikrinome sistemų atsparumą. Mes e, užsakėme e, energetikos konsultantų bendrovę užsakėme tokį atsparumo tyrimą, kas būtų, jeigu būtų nutrauktas tiekimas iš Rusijos, iš Šiaurės ar iš, šiaurė, iš Norvegijos ar iš Šiaurės Afrikos. Ir tyrimas parodė, kad Europos dujų infrastruktūra yra labai atspari e, nutraukimo grėsmė. Reikia galbūt šiek tiek investicijų pietričių Europoje. E, Kokius poreikius e, nustatėme? Pirmiausia, pastatų energetinio e, efektyvumo sustiprinimas e, turėtų būti viena priemonė ir dar viena mūsų rekomendacija - geresnis darimas tarp dujų ir elektros sistemų. Jis padėtų sumažinti kainą maždaug per pus. Taigi, kalbant apie atsparumą, mes matome kad visoje ES yra taikomas strateginis planavimas ir jokių problemų infrastruktūros požiūrių nėra. Bet e, analizuodami infrastruktūrą apskritai, mes e, nustatėme tam tikrų trūkumų. Pirmiausia, dujų infrastruktūra yra kuriama tarsi tikintis didėjančio dujų poreikio, bet e, iš tikrųjų tas poreikis gal ir nebus toks didelis. Matome, kad tas poreikis e, krenta. Tik Bulgarija ir Lenkija yra išimtis. Nuo 2010-ųjų poreikis čia padidėjo. Toliau matome bendrą tendenciją pervertinti dujų paklausos didėjimą ir valstybių narių ir komisijos e, lygmenių. Ir žiūrėdami į 2013 metų duomenys ir prognozes matome dar didesnį netitikimą tarp e, prognozių ir e, realybės. Ir mes turime uh, galvoti apie 2030-iesiams išsikeltus energijos veiksmingumo tikslus ir mm, turime galvoti apie tai, kad dujų paklausa sumažės, o galvodami apie dar ilgesnį laikotarpį 2050-uosius, ta mm, paklausa dar labiau e, keisis. Prisiminkime Paryžiaus konferencijos tikslus ES iki amžiaus vidurio visiškai atsisakys anglijas e, ir turėsime pasiekti nulinės anglijas ekonomikos. Tai reiškia, kad e, turės būti pereita, mm, turės būti pasitraukta nuo e, naftos ir dujų naudojimo. Jei pažvelgsime į dujų infrastruktūrą, žinome, kad jos eksploatacijos e, terminas yra labai ilgas - 40 ir 50 metų. Tai reiškia, kad jeigu dabar kažkokie projektuojami dujotikiai, tai 2060-aisiais tie dujotikiai dar veiks, o tada jau mes tikimės turėti nulinės anglės ekonomiką. Tai reiškia, kad nauja infrastruktūra statoma dabar. Tiesiog lems tai, kad na, mes turėsime su jie gyventi. Ir 2050-aisiais, kai situacija visiškai e, pasikeis. Taigi mes turime galvoti apie e, tokių projektų naudingumą arba turime galvoti apie tai, kad galbūt mums nepavyks pasiekti aplinkosaugos e, tikslų, nes mes būsime per daug priklausomi nuo savo pačių dujų, dujų infrastruktūros. Taigi, kaip reikėtų elgtis. Reikia galbūt išmanesnės dujų infrastruktūros, kuri būtų naudingesnė ir vartotojams, ir tiekėjams. Ir mes mm, mm, galvojame apie šešis etapus. Pirmiausia, turime galvoti apie klimato kaitos e, tikslus planuodami elektros mm, tinklus ateityje. Taip pat turime galvoti apie projektų ilgalaikiškumą, Ir du ypatingai dalykus norėčiau akcentuoti. Pirmiausia, galvojant apie energetikos mm, apsirūpinimo energiją, e, riziką turime rasti pusiausvyrą tarp mm, energijos paklausos ir pasiūlos. Į tai turi būti atsižvelgta galvojant apie energijos mm, politiką. Ir tai yra ypač svarbu, galvant apie rizikos vertinimą, apie veiksmų planus. Taigi, tinklų operatoriai turi um, planuodami investicijas atsižvelgti į paklausą ir pasiūlą ir turi būti įvertintos visos e, alternatyvos, e, tarp jų ir elektrifikacija. Ir toks vertinimas leistų tikrai nemažai sutaupyti. Ir antras e, svarbus dalykas - dujų ir elektros sektorių glaudesnis integravimas. Jeigu kiltų dujų tiekimo problemų, ar jeigu jų kyla, tai dažniausiai svarstama apie tai, kaip e, būtent tas problemas spręsti, bet e, dažnai reikėtų um, galvoti apie elektros sritį, nes nesusijančių dviejų sektorių mes tikrai prarandame e, didžiulės galimybės. elektros sektorius gali padėti sumažinti dujų infrastruktūros poreikį e, ir gali taip pat patenkinti, padengti energijos poreikį krizių situacijose. Taigi e, turime galvoti apie prevencijos nenumatytų atvejų planus šio požiūriu ir galvoti štai apie tokią alternatyvą. Na ir galiausiai mes kalbame apie europinę integraciją Bet tai nereiškia, kad reikia atsisakyti regioninės integracijos veiksmų, kurie įgyvendinami pastarosius e, dešimt metų. Ačiū. Ačiū labai. Jums bus užduota nebijotinai klausimų ir jūs turėsite galimybę į klausimus atsakyti. O dabar pristatysiu trečiąją mūsų kalbėtoją, Andrew Walker. Šiandien Energy vicepirmininkas, viceprezidentas. Mes žinome, kad e, šiandien Energy norėtų pradėti eksportuoti energiją iš JAV į Europą. Ir šį projektą jau pradeda. Mums šis projektas labai įdomus. Aš keletą dienų pernai praleidau Vašingtone, atstovavau ITRE komitetui ir ten su senatoriais ir verslo bendruomenė Junktinių valstybių aptariau e, šios klausimus ir e, apie šios klausimus kalbėjome TTIP susitarimo kontekste. Jūs atsakingas už rinkodaros sritį šioje bendrovėje ir Anksčiau e, esate dirbęs visuotinės energijos skyriaus vadovų ir atstovavote BG Group. Dirbote šiai grupiai 20 metų. Tai yra įrašyta jūsų gyvenimo aprašyme Trinidadė ir uh, e, Tobagė. Egipte, Junktinėje karalystėje esate dirbęs. Žodis jums. Uh, Mr. Chairman, uh, thank you committee members for inviting. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad uh, šiandien bendrovės atsovus uh, pasikvietėte pasidalinti savo mintimis. Jūsų klausime, kaip žinote, mes esame JAV bendrovė. Uh, eksportuojantį energijos išteklius ir dabar norėtume Jums pristatyti savo požiūrį į naujausius įvykius ir jų poveikį pasaulio ir Europos dujų rinkai. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį tam tikrus teisinius aspektus. Tai kadangi laiko turiu tik 8 minutės, tai smulkiai neskaitysiu jų, galėsite pats paskaityti, jeigu norėsite. Pirkas minėjo, kad šiandien eksportuoja suskistintas gamtinės dujas ir po keliarių metų planavimo ir infrastruktūros kūrimo mes pradėjome komerciniu mastu e, sportuoti suskistas gamtinės dujas iš jungtinių valstybių. Šioje skaidrėje matote vieną iš mūsų infrastruktūros objektų e, ir šiuo metu e, tas objektas yra statomas jungtinėse valstijose. Tai yra mūsų pirmasis e, suskirsintų gamtinių dujų krovinys, kurį pakrovėme šiuo metu vasarą 24 dieną ir šis tanklaivis gabena dujų krovinį skirtą tarptautiniai dujų rinkai. E, dujų skistinimo e, gamikla jau devynis tokius tanklaivius e, yra užpildžiusi dujomis, kurios yra skirtos artimiesiams rytams, Azijai ir taip pat vienas iš jų Europos rinkai, Portugalijai. Ponas Kopač panašią skaidrį jau demonstravo savo pranešime, joje yra nurodoma, kad Junktinėse valstijose šiuo metu statomi dideli dujų skistinimo pajėgumai ir baigus šių terminalų statybą, penki iš jų šiuo metu yra statomi, galėsime, turėsime 60 milijonų toidų pajėgumą ir galėsime pasiūlyti į tarptautinį rinką ir JAV iki 20 metų taps trečia pagal dydį <clears throat> suskysintų gamtinių dujų eksportuotoja pasaulyje ir jeigu toliau bus atitinkamais mastais plėtojama infrastruktūra, tai JAV taps didžiausio suskistintų gamtinių dujų eksportuotoja iki 25 metų, o tai turės šis eksportas stiprios įtakos ir atitinkamai paveiks pasaulio dujų rinką, vien dėl to, kad e, palyginti su kitais energijos tiekėjais JAV turės nemažai pranešimų, e, pra, privalumų, tai yra pirmiausiai dujų ištekliai ir tiekėjų patikimumas. Ir e, Šiaurės Amerikoje šiuo metu yra 22 tūkstančių milijardų kubinių metrų dujų atsargų ir e, tai patenkintų 35 metų ES visos suvartojimo poreikius. Taip pat JAV galima pakankamai e, žemomis sąnaudomis e, nuo 5 iki 100 JAV dolerių už toną instaliuotų pajėgumų E, statyti infrastruktūrą. Tai reiškia, kad mes turime tikrai nemažai pranašumų su kitais energijos tiekėjais, lyginant taip pat ir sąnaudų, infrastruktūros sąnaudų srityje. Taip pat e, JAV e, energijos išteklių eksporto įstatymai yra pakankamai lankstus ir manome, kad E, kalbant apie pasaulinę suskistintų dujų rinką, tai yra taip pat e, vertintina kaip privalumas. Ir <clears throat> mes tikimės, kad ES taps vienu, vienu iš didžiausių suskistintas gamtinės dujas importuojančių regionų. Ir e, tokiu būdu JAV SGD eksportas sustiprins ES energetinį saugumą. Ir tokiu būdu bus naudingas, nes kiti pakankamai dideli eksportuotojai, tokie kaip Australija, Kataras, e, jų geografinė padėtis nėra netokia palanki ir JAF yra geografiškai pats artimiausias eksportuotojas Europos Sąjungai bei e, atitinka taip pat ir eksporto rinkai keliamus reikalavimus. Transatlantiniai prekybiniai e, santykiai, manau, kad taip pat e, sustiprės dėl SGD eksporto į Europos Sąjungą, padidės konkurencija Europos Sąjungos dujų rinkoje ir dėl to turėtų sumažėti SGD kaina. Taip pat dujų CO2 tarša yra daug mažesnė už kitų rūšių iškastinio kūro ir manau, kad naudojant daugiau gamtinių dujų bus galima greičiau įgyvendinti ir aplinkos sauginius tikslus, kurie yra užsibrėžti, taip pat ir COP10 konferencija. ES šiuo metu e, pasinaudoja tik tai 25 procentais visos turimos e, savo energetikos infrastruktūros, taigi taip pat ir dėl šios priežasties būtų galima eksportą padidinti. Komisija daug yra svarstama šiuo metu apie tai, kiek privalumų turės JAV dujų eksportas pasaulio rinkoje, tačiau pirmiausiai reikėtų garantuoti, kad e, JAF suskistintos dujos turėtų būti prieinamos e, visiems vartotojams ES, todėl e, dabar uh, mes e, sutarėme su komisija, kad reikėtų pastatyti tam tikrus e, strateginius infrastruktūros objektus, ypač Baltijos jūros regione, Rytų Europos regione, tam, kad e, šių šalių gyventojai galėtų visapuškai pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis. Taip pat mes sutarėme dėl to, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą, statant infrastruktūros objektus, siekiant užtikrinti tarpusavio jungtis ir galimybę įgyveninti tarp valstybinius energijos išteklių tekimo infrastruktūros projektus. Taigi tikiuosi, kad tinkamai jums pademonstravau, kad JAP rimtai rengiasi eksportuoti energijos išteklius ir kad uh, JAF energetikos eksportas bus naudingas ES, sustiprins dujų tiekimo saugumą bei ES energetikos rinkos tvarumą. Mes palankiai vertiname Europos institucijų parodytą iniciatyvą, ypač jūsų komiteto, siekiant pabrėžti tuos privalumus greitai besivystančios SGD pasaulinės rinkos ES ir raginame pabaigti pradėtus darbus tam, kad visi ES piliečiai ir visos valstybės narės pajustų greitų laikų šios, e, e, šio eksporto teikiamus privalumus. Tik tiek būtų mano prezentacijos, kurią viršiau penk, beveik minutę ir dabar mielai atsakyčiau į užduotus klausimus. Dabar pradėsime klausimą atsakymą raundą. Kolega Karinčių, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, klaus, prašau. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą konkrečiai ponui Dufour. E, galbūt kiti galėtų taip pat įsilieti apie Europos dujų infrastruktūros e, stabilumą e, puikiai parodėte skaidrėje, kad netgi esant šaltam orui, šalčiams ir nutrūkus tiekimui iš Rusijos ar Norvegijos, niekas nepasikeis, tačiau vis dėlto e, svarbu įsiaiškinti, ar mūsų dujų tinklas yra patikimas, tvarus, ką reikštų toksai tiekimo nutraukimas. Galbūt ir kiti galėtų, um, kiti prelegentai galėtų pakalbėti apie kliūtis suskistintoms gamtinėms dujoms patekti į mūsų rinką. Sakote, kad esame nepakankamai išnaudojamų terminalų, tačiau pavyzdžiui iš Prancūzijos sunku dujas perduoti į Vokietiją. Ir jeigu bus realizuotas uh, Nord Stream 2 projektas, gal galėtumėte pasakyti, kas, kas vyks, nes atrodo, kad tada iš eksporto pusės eliminuojama Ukraina. Taigi, kokia bus situacija ir kas bus, jeigu, pavyzdžiui, bus nutrauktas tiekimas iš Ukrainos. Ačiū. SND vardu, ponė Grifin. Ačiū už pranešimus sveikinu tai, kad holistiškai žvelgėte į situaciją, būtent taip ir reikia. Du e, tarpusavie susiję iššūkiai - energijos e, tvarumas, tiekimo saugumo užtikrinimas ir užtikrinimas pačio tinkamiausio energetinio paketo. Tai yra šaltinių pasirinkimas. Jungtinėje karalystėje 50 procentų gamtinės, gamtinių dujų yra įvežama. 2000, nuo 2010-ųjų 30 procentų sumažėjo išgavimas Šiaurės jūroje. O sutarties nuostatos mums pateikia tinkamą atsakymą, tai yra solidarumas. Ir atitinkamas tinklas. Be jų nesugebėsime izoliuotai šio iššūkio priimti. Jungtinė karalystė turi išlikti šio projekto dalimi. Aš remiu komisijos pasiūlymą regioninių požiūrių e, renkti netidėliotinus, netidėliotinus situacijų planus ir orientuotis į energetikos sąjungos viziją kaip esu sakiusi anksčiau, vertinant dujų tiekimo saugumą reikia holistiškai galvoti apie energetikos sąjungą, įtraukiant atsinaujinančius elektros e, šaltinius, energetikos šaltinius. Taip pat reikia kalbėti apie energetikos produktų kainas namų ūkiams ir pramonėms, nes tai, pramonė, nes tai yra iššūkis turintis e, įtaką visiems mūsų piliečiams, vartotojams, ypač tiems, kurie e, gyvena skurčiai. Ačiū, toliau atsirvardu, panas Hankar. Trys e, e, konkretus klausimai. Pirmasis ponui Vokeriui. Kalbėjote apie tiekimo Europoje mažėjimą. Taigi noriu paklausti, ar kalbame tikrai apie tiekimą ar tiesiog konkurencijos trūkumą, kadangi Europos ištekliai tampa nebekonkurencingi. Kitas klausimas, poniai Dufour. Jūs taip pat kalbate apie e, kai kurių rytų Europų, Europos valstybių e, problematiką, kai kurios iš šių valstybių turi ir brandolinės energijos jėgainės ir šimtų procentų priklauso nuo e, brandolinio kūro iš Rusijos. Ar galvojote apie galimybę, kad Rusijai nutraukus dujų tiekimą, ji gali nutraukti ir brandolinio kūro tiekimą? Na ir trečias klausimas po Mikopač dėl NOS Stream 2 Aš asmeniškai visuomet laikiausi nuomonės, kad mums šio projekto nereikia dėl įvairių priežasčių, bet kadangi e, labai didelės, e, labai daug dujų yra tiekiama, tai kodėl mums taip svarbu būtent šis projektas. Ačiū. Dėkoju. Toliau Alde grupės frakcijos vardu, ponia Atsat. Dėkoju. Porą klausimų dėl galimus scenarijus Europoje. Sakykime, e, turint pakankamai gamtinių dujų, gali sulėtėti pereimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių dėl to, kad eksportuojančioms valstybėms tai užtikrins stabilumą ir Ar jūsų nuomonė tai ne, nesulėtins perimo prie atsinaujinančio energijos šaltinių? Užuot e, deginę anglį, mes galbūt perėsime prie kito iškastinio kūro, o ne prie atsinaujinančių išteklių. Kitas uh, E, kitas dalykas - kalų nuskaldimas. E, Prancūzijos aplinkosaugos ministrė kalbėjo apie teisinės priemonės e, uždrausti dujų, kurios nėra skalūninės dujos įvežimą. Ir jos manimu E, tai yra visiškai logiškas žingsnis. Jeigu Prancūzijoje bus uždrautas skalūnų skaldimas, tai e, visiškai logiška tada užtikrinti skalūnų dujų įvežimą. Prancūzijos ministrė kalba apie sutartį su EDF ir kitomis Prancūzijos bendrovėmis, leidžia e, ir tai leis užtikrinti importą iš JAV. Taigi, ar prelegentai nemano, kad teisinėmis priemonėmis galima uždrausti dujų, kurios išgaunamos skalūnų skaldimo ar kitomis panašiomis technologijomis būdu įvežimą? Ar turime galimybių sumažinti metano dujų emisijas? kadangi jos 30 e, procentų prisideda prie šiltame efektą sukeliančių dujų. Žaliųjų vardų prašom, ponas Turmes. E, du, trys klausimai poniai Dufuch. Jeigu teisingai jūs supratau, stambiosios ES valstybės, Junktinė karalystė, Vokietija, Italija, Ispanija e, maž, mažina dujų suvartojimą, išskyrus Bulgariją, kur suvartojimas didėja, ir Lenkiją. Taigi, iš esmės tai reiškia, kad e, dujų suvartojamas staigiai nepadidės. Tačiau jūsų kolega uh, sako, kad po 2050-ųjų suvartojimas išauks. Maždaug 50 milijardų kubinių metrų. Ir Ponas Karinč, mano kolega, jau kalbėjo apie tiekimo nutraukimą, bet atrodo, kad problemų nebus, jeigu išsaugosime turimą infrastruktūrą, o jeigu sukurtume papildomai infrastruktūros ar e, pavyzdžiui, Nord Stream 2 paleidus ir eliminavus Ukrainą, atsiras problemų. Taigi tai yra visiška nesąmonė. Atrodo, turime gerai funkcionuojančią sistemą, ją papildome ir, ir tai apsunkina jos funkcionavimą. Nesvelsiu į geopolitinius aspektus, bet kalbant apie sistemos logiką, tai North Stream 2 atrodo, kad ir ir apsunkins tą sistemą. Ir šiandien e, e, įmonės vadovui noriu užduoti klausimą. Jūs sakote, kad jūsų e, krovin, jūs formuojate tas siuntas, jos yra konkurencingos, taigi kuo TTIP jums pasitarnautų? Jūsų skaidrėse radau įdomią informaciją, radau, kad kalbate apie e, CO2 išmetimų mažinimą, bet nekalbate apie kitų dujų išmetimų mažinimą. Taigi atrodytų, kad e, suskistintos e, gamtinės dujos jas pagaminti išmetama daugiau kitų šiltame efektą sukeliančių dujų nei e, e, įprastinių dujų atveju. Kaip čia bus? Pone Lopės Guė vardu. Užduosiu klausimą ispanų kalbą. Norėčiau padėkoti prelegentams ir akcentuoti suskystintų gamtinių dujų klausimą. Uh, Man atrodo, tai yra Europos dujų paketo esminė dalis. Ispanija e, yra viena iš šalių, kuri pradėjo naudoti šias dujas. E, būta e, regazifikavimo programų. Bet dabar kyla klausimas apie investicijų į suskistintas gamtinės dujas stabilumą dėl ekonominių priežasčių. E, daug jėgainių uždaryta, kadangi tokiai energijos rūšiai paklausos nėra ir tik tai papildomos pagalbos dėka, kurią teikia komisija, galima užtikrinti tokių jėgainių funkcionavimą. Ateityje tokiai energijos rūšiai. Iš viso paklausos nebus, jeigu investuosime į atsinaujinančius energijos šaltinius. Taigi mano klausimas būtų toks. Kaip sukurti e, SGD strategiją, užtikrinant didesnį veiksmingumą ir atsinaunančių išteklių naudojimo didinimą pavyzdžiui, kaip išvengti spekulacijos, kuri vyksta Ispanijoje. Iš tikrųjų, nėra paklausos m, mm, naujai importuojamoms dujoms. Taigi prieš patvirtindami projektus, kurie turės esminės įtakos aplinkai, mes turime e, iš esmės įvertinti dabartinių veiksmingumą. Nepamirškime to planuodami ir naują infrastruktūrą. Mano valstybėje Kastor, Kastegon ir kiti projektai yra tokie patys e, matomiausi ir tikrai reikia nedidinti importo, pavyzdžiui, iš mm, Kataro. Mane neramina skalūnų skaldimas, e, kuris prisidės prie e, didesnio priklausomumo energetinė prasme. Ar tai yra kelias energetinio modelio link? Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų paklausti? Prašom. Ačiū, pirmininkė. Keletą pastabų turėčiau. Prancūzija, pradant nuo Degolio iki Sarkozinio, kuomet nepasisakė, kad būtų kūrimas kažkokios komunistinės sistemos, nepaisant to, mes sutikome su dujų tiekimu iš Rusijos. Ir čia mes turime kalbėti apie atskirti politinę sistemą ir e, prekybinius tarpusio santykius, kurie e, visuomet nulemdavo energetinį saugumą šiame kontekste. Dabar kalb, pakalbėkime apie Ukrainą. Ukraina buvo įvyktas valstybės perversmas, kuris buvo organizuotas iš e, išorės ir dėl to kilo grėsmė energetiniam saugumui. Ir dabar liktyčia JAF išduoda leidimą eksportuoti savo energijos išteklius ir dabar dujas gausime iš JAF ir bus atstatyta energetinė pusiausvyrą. Ir e, mes vėl viską svarstysime pasiremdami energijos, energetinio saugumo sumetimais, tuo tarpu Rusija tarytum jau dabar negalėtų to saugumo užtikrinti iki šiol be jokių sutrikimų mums dujas tiekdama. <clears throat> Taigi dabar noriu pakalbėti ir apie tą skaidimo būdu e, išgaunamas dujas ir kodėl mes e, ketiname jas pirkti iš JAV, užmergdami akis ties e, aplinkosauginėmis grėsmėmis, kurios kyla. Taip pat turime rimtai elgtis. Puikiai žinote, kad jeigu rytoj Rusija mums užsuktų dujų e, kranelį, tai kiek prireiktų e, tanklaivių ir terminalų naujų pastatyti, kad užtikrintume energetinį saugumą. Visa tai dabar yra daroma tik tai tam, kad būtų eksportuojamas, e, eksportuojamas amerikieškos dujos į Europą, turint omenyje, kad jai jų nereikia. Ačiū. Dabar paprašysiu mūsų svečių atsakyti. Ponas Kopač, aštuonios energijos sąjungos šalis galėtų prisijungti prie energijos sąjungos tik jeigu laikysis ES energetikos ryties teisės aktų. Kaip jos galėtų laikytis šių reikalavimų? Pone Dufur, klausimas jums. Jūs sakėte, kad neprivalomos priemonės turėtų būti svarbesnės, joms turėtų būti teikiamas prioritetas nei teisiškai privalomoms priemonėms. Ir dar vienas klausimas ponui Andrew Walkeriui. Dujų kainų palyginimas Europos kontinente. Suskistintos dujos ir dujos iš dujotekių iš e, Alžyro, Norvegijos ir Rusijos. Taip pat e, žinome, kad suskistintos dujos e, tiekiamas iš artimųjų rytų ir JAV. Taigi, koks būtų kainų palyginimas? Ir dabar suteiksiu galimybę svečiams atsakyti į klausimus. Ačiū. Ačiū profesoriui Buzekui. Du klausimai man buvo užduoti. Pradėsiu nuo paskutinio. Mūsų šalis partnerės, ar jos įgyvendina ES teisės aktus ir mūsų reikalavimus. Aš galiu pasakyti, kad Ukraina yra pasistomėjusi toliausiai, ji beveik visiškai įgyvendino trečiąjį energetikos paketą, išskyrus atsiejimą infrastruktūros operatorių uh, ir valdytojų. Bet e, mes tikimės, kad e, tai taip pat bus įvykdyta, nes yra veiksmų planas ir tikimės, kad šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje šis reikalavimas jau taip pat bus įgyvendintas, bet turiu pasakyti, kad e, visą tai buvo įgyvendinta žymiai greičiau nei daugelį ES valstybių narių. Toliau Serbija jau perkelia daug teisės aktų į savo įstatymus, bet ne viską dar įgyvendino. Bosnija dar neperkelia į savo įstatymus trečiojo energetikos dokumentų rinkinio Moldova. Dabar vykdo perkelimo procesą, jis jau parlamente ir tikėkime, kad po mėnesio kito šis procesas pasibaigs. Didžiausia mūsų problema ateityje bus e, ne antriniai teisės aktai ir ne e, teisės aktų e, perkelimas į nacionalinius įstatymus, bet tinklų kodai. Jie yra labai svarbus įgyvendinimui. Europos komisija turi pasiūlyti sprendimą dėl jų, bet tai kol kas nepadaryta. O didžiausia mūsų problema bus, kaip suderinti, kaip sujungti tinklų kodus. ES e, valstybės narės e, ir energetikos sąjungos e, susitarinčios šalis, kaip jos galės būti sujungtos. Aš kalbėjau apie tą įjungimo nuostatą 15 straipsnė jis bus e, labai svarbus ateityje. Toliau klausimas apie Nord Stream. Kodėl mums e, jis turėtų būti svarbus? Gali iš tikrųjų atsitikti taip, kad e, šis projektas taps ekonomiškai nebepatrauklus, neatsiperkantis Bet dėja, energetikos dideli projektai yra visada susiję su politika ir ne visada tai yra tik ekonomikos projektai. Bet e, nežinia, kaip bus išspręsti visi teisiniai klausimai. Galbūt e, šiandien iš e, JAV tiek energijos importuos į ES kad e, Gazpromas bankrutuos. Ar kad atsisakys kai kurių projektų, kaip kad e, atsitiko su South Stream. Pane Dufor, ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimą apie dujų paklausą. Ir tai, kad tai, ką aš pasakiau, netitinka to, ką sakė kolega. Bet žinote, kad 75 procentai Europos dujų paklausos e, yra šešiuose e, šalyse, kurios turi labai ambicingas energetikos problemas. Ir paklausa krenta ne dėl ekonomikos nuosmukio, o dėl struktūrinių pokyčių ekonomikoje. Keičiasi Europos pramonė ir tie pokyčiai yra ilgalaikiai kur išsiskiria mūsų požiūriai. Aš kalbėjau apie energijos poreikį, o ne apie energijos šaltinių trūkumą. To trūkumo tikrai nėra. Klausimas, kiek mums reikia tų energijos išteklių importuoti. Taigi mes matome mm, tokias prognozes, kurios rodo, kad paklausa Europoje uh, didės, bet e, tos prognozės e, neatsižvelgia į ES klimato kaitos e, mažinimo tikslus. Ir aš manau, kad mums reikia teisingai įvertinti, kiek mums reikės energetikos išteklių transporto sektoriuje. Pavyzdžiui, taigi neįvertinus viso to atsiranda tam tikrų neatitikimų. Kiek mums reikia energijos? Mums reikia labai nedaug naujos infrastruktūros. Reikia pietričių Europoje infrastruktūros, naujų infrastruktūros projektų, bet tai tik tiek. Taigi naujos infrastruktūros poreikis yra nedidelis ir lyginant su tuo, kiek yra suplanuota naujų infrastruktūros e, projektų, ar kalbant apie dujotekius, ir kitus e, projektus, matome, kad e, daug tos infrastruktūros, kuri jau dabar egzistuoja, nėra išnaudojama. Taigi toks yra kontekstas. Aš nenoriu pasakyti, kad e, mums vieno ar kito projekto konkretaus nereikia, bet galvodami apie Nord Stream 2, mes turime galvoti, kokia jo vertė. Politiniu požiūriu jis yra tikrai žalingas Jis taip pat kelia grėsmę diversifikavimo tikslui ir apskritai nėra galbūt racionalaus pagrindo tą projektą įgyvendinti. Toliau brandolinė energetika ir analizė, kas būtų, jeigu būtų nutrauktas brandolinio kūro tiekimas. Mes netlikome tokių tyrimų, bet aš manau, kad tyrimo rezultatai būtų panašus. turėtume siekti didesnio regioninio integravimo ir integravimo tarp sektorių. Taigi, jeigu mm, mes naudosime daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, tai reikės mažiau branolinės energetikos ir mažesnė bus mm, brandolinio kūro tiekimo nutraukimo grėsmė. Toliau dar dėl tiekimo. Prisiminkime komisijos pasiūlymus. Komisija e, sako, kad mums nereikia naujų dujotekių, mums reikia geresnių rinkos taisyklių ir e, reikia prioritetizuoti paklausos mažinimą, o ne tiekimo didinimą. Ačiū, ponas Andrew Walker. Ačiū, pirmininkė. Įdomus klausimai. Kai kurie jų yra mm, susijęs su tuo, kokią vietą dujos užima energetikos darinyje Europoje. E, aš manau, kad dujas yra svarbi e, dalis atsverianti mm, atsinaujinančių šaltinių naudojimą ir tarsi atsarginė dalis. Manome, kad e, reikia uh, angliavandenilių energetikos e, derinyje. Gaila, kad man buvo suteikta, suteiktas tik aštuonius minutės pasisakyti. Galbūt e, iš tikrųjų neužtenka tiek laiko viskam aptarti, aptarti taip pat, kaip dujų tiekimas yra susijęs su klimato kaitos mažinimo tikslais. Uh, Mes, kaip infrastruktūros vystytojai, JAV turime savo nuomonę, bet aišku, Europos komisija priims sprendimus, kurie bus įgyvendinami ES. Mes e, už laisvą priekybą visuotinėje dujų rinkoje, toks yra mūsų tikslas ir JAV vyriausybės tikslas yra toks. Mes e, sutinkame su šio komiteto ir kitų institucijų politiniais pasiūlymais, būtent, kad ES turėtų pasinaudoti e, augančią visuotinę dujų rinką. Didesnė konkurencija Europos energetikos rinkoje e, lems mažesnės kainas. Tai gali, aišku, sutrikdyti tam tikrus planavimo uh, veiksmus, bet e, mes pirmiausia pasisakytume prieš konkurencingumą, konkurencijos mažinimą, nes tai neigiamai paveiks kainas. Lenkijoje, Lietuvoje, pavyzdžiui, yra e, nedidelė e, energetinių šaltinių įvairovė ir šios šalis yra pakankamai sudėtingoje situacijoje, kalbant apie jų dėrybinę e, situaciją. Taigi turime galvoti apie bendrą kontekstą, kuris būtų palankus visoms šalims. Uh, Ir dar vienas jūsų užduotas klausimas. Šiuo metu matome, kad dujų kainos yra labai mažos ir dujų infrastruktūra, dujotiekiai, suskistintų dujų terminalai. Veikia ir tiekia dujas dabartinėmis kainomis. 4-5 doleriai. Tokia yra mm, kaina ir mes e, esame pasirengę teikti dujas e, už konkurencingą kainą. Mes reaguojame į visus e, kainų signalus rinkoje. Galiausiai, jeigu būtų nuspręsta dėkti naują dujų infrastruktūrą. Tai reiškia, kad um, JAV galėtų teikti dujas už 7-8 dolerių šiam BTU kainą. Taigi mes esame pasirengę teikti dujas už tokią kainą, jeigu kiti e, siūlytų jums e, dujas už aukštesnę kainą, tai prašytume pirmiausia kreiptis į mus. ES turi iš tikrųjų dėrybinių priemonių, e, rinkdamasi dujų tiekėjus, ar rinktusi tarp Rusijos, Norvegijos, kitų regioninių tiekėjų. Bet mes čia galime taip pat pasiūlyti patrauklių alternatyvų. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Laiko turime nedaug, tačiau, kaip suprantu, dar yra papildomų klausimų. Taigi 30 sekundžių dabar nedaugiau. Man tik dešimties užteks, sako ponas. E. Turmes, <clears throat> pas Vokeris gavo keturias minutės papildomai, negalėjo atsakyti į paprastą klausimą. Ir e, jis nesugebėjo palyginti tarpusavyje CO2 išmetimo, CO2 taršos ir e, e, skalūnų dujų, tai paprastų gamtinių dujų taršos ir skalūnų dujų taršos. Ir aš manau, kad skalūnų dujų tarša yra daug didesnė nei gamtinių dujų. Ar sutinkate, ponai Šalhauseris žodis? Mano noriu paklausti dėl skaidrios kainos. Ja, ar jūsų kaina jie taip pat eina ir aplinkosauginis. Tiksliau, jeigu būtų įtrauktas aplinkosauginis aspektas ir amortizacija per 10-15 metų, tai kaina būtų visiškai kitokia. Taigi jūsų paminėta kaina nieko nepasako. Ir e, po perinamojo laiko tarpio, tam, kad būtų užtikrintas energetinis saugumas, tikrai e, kaina turės išaukti. Pone Vokerį, prašau atsakyti į papildomus klausimus. Kalbant apie kainą ir kitų aspektų įtraukimą į ją, tai aš manau, kad viską nurems, nulems rinkos pokyčiai, kalbant apie kainos raidą. Mes galėtume čia išvelgti privalumų ir trūkumų. Ir pasitelkus tam tikrus mokestinius sprendimus būtų galima taip pat arba papildomų privalumų žvelgti arba trūkumų. Tačiau aš manau, kad čia turėtų būti priimtas politinis sprendimas dėl įvairių kūro rūšių apmokestinimo. Grįžtant prie skalūnų dujų, noriu pasakyti, kad mes kūrėme atitinkamą infrastruktūrą, mes patys dujų negaminame suskistintų. Aš e, galiu pasiremti įvairių tyrimų duomenimis, kuriuose kalbama apie metano taršą. Taigi nieko naujams nepasakysiu. Galiu tik pasakyti, kad jav gaminamos suskirsintos dujos yra gaminamos pagal atitinkamus uh, vyriausybinius reglamentus tam, kad jų gamyba būtų atitinkamo tvarumo tokio, kaip reikalauja vyriausybė. Ir tik tai galiu pasakyti. Ačiū už atsakymus ir už pristatytą požiūrį. Ačiū, kad e, diskutavote šiandien su mumis ilgiau nei valandą. Dabar Antroji mūsų klausimo dalis, jos tema energetikos sąjunga ir laisvoji rinka, draugai ir priešai. Aš dabar paprašysiu abiejų pranešėjų neviršyti jiems skirto 8 minučių laiko kiekvienam ir Pirmasis kalbėtojas yra Klaudijo Diskalci. Jis yra Eni bendrovės vadovas. Prieš kelis metus pradėti dirbti šioje įmonėje. Ir buvote e, vicepirmininkas atsakingas už įvairius e, padalinius dirbančius visame pasaulyje. O prieš tai vadovavote ENI padaliniui Junktinėje karalystėje ir buvote pirmasis europietis, kuris buvo apdovanotas Amerikos kalnakasybos inžinierių instituto įvairiomis premijomis naftos ir dujų srityje. Prašau, dabar steiksim žodį pradėti mūsų antrąją klausimų dalį. Labadiena, norėčiau padėkoti pirmininkui Buzikui už mano kvietimą e, padiskutuoti su įtre komiteto nariais ES energetikos saugumo aspektus, e, aptarti. Kivaizdu, kad energetinis saugumas yra labai svarbi tema Europai nes Europa vis daugiau energijos išteklių importuoja. 2000-aisiais Europos Sąjunga sugamindavo daugiau nei 50 procentų gamtinių dujų suvartojimų, dabar tos apimtis siekia mažiau 30 procentų, po kelių metų šios apimtis mažės iki mažiau 20 procentų būtent dėl to kyla klausimų susijusių su energetiniu saugumu ir su būtinybė kurti integruotą energetinę sąjungą. Be to, taip pat e, klimato kaita ir būtinybė mažinti taršą sąlygoja būtinybę sukurti tokį energetinį derinį, kuris nestabdytų ekonomikos augimo ir kompensuotų didelio masto likščiolinės investicijas. Todėl ES strategiškai pasirinko tokį energetinį modelį, kuris buvo grindžiamas gamtinių dujų vartojimu, kadangi tai yra e, švariausia, veiksmingiausia ir patikimiausias energijos išteklius e, ir <clears throat> todėl būtų galima tarpusavyje ir galima tarpusavyje suderinti energetinį saugumą ir aplinkosaugą, kadangi gamtinių dujų ištekliai yra pakankamai arti Europos ir galima juos tiekti įvairiais būdais. Taip pat e, galima atitinkamai mažinti CO2 taršą. Europa labai daug investavo per pastarosius dešimtmečius į e, integruotos dujų rinkos infrastruktūrą ir dabar Mes turime vieną iš didžiausių energetikos infrastruktūros pas, infrastruktūrų pasaulyje, kuri, kurią pastelkus galima e, importuoti daugiau nei dabar suvartojama maždaug 60 procentų ir E, galima padidinti 465 BCM mūsų dujotekio pajėgumą ir 200 BCM suskistintų gamtinių dujų, gamtinių dujų pajėgumus. Jeigu dar e, papildomai e, pagerintume šiek tiek mūsų infrastruktūrą, tai apskritai Palyginti su padėtimi prieš 20 metų, e, mes investavome 65 milijardus į e, dujų e, suskystinimo pajėgumus į dujotakius ir į gamtinių dujų terminalus. Nuo 2000 iki 2009 metų gamtinių dujų suvartojimas Europoje padidėjo 30 procentų ir tokie 520 BCM ir iki 2015 padidėjo iki 700 BCM. Pradedant nuo 2009 metų padėtis pasikeitė ir suvartojimas e, sumažėjo iki 400 BCM 14 metais e, ir <clears throat> taip pat e, termofikacinėse elektrinėse dujų suvartojimas sumažėjo 45 procentais ir dabar yra mažesnis 30 procentų. Visą tai vyko dėl ekonomikos krizės ir didėjančios konkurencijos su atsinaujančiais gamtiniais ištekliais ir anglės naudojimo energetikoje nuo 2008 metų. Europa buvo vienintelis kontinentas, kuris išsikėlė savo pakankamai rimtus tikslus dėl klimato kaitos Ir 2014 metais subsidijos ES pasiekė apie 75 milijardus JAV dolerių, tai atitiko 55 procentus visų pasaulio subsidijų atsinaujinančiams energijos ištekliams. Taigi ši išmintinga strategija, tačiau e, nebuvo kontroliuojama jos įgyvendinimas. Ir todėl padidėjo energijos išteklių sąnaudos, kodėl iš tiesų atsinaujinančių energijos šaltinių suvartojimas per pastrosius metus padidėjo 8 procentais elektros energijos gamyba per pastrosius penkerius metus. E, ir daugiausiai dėl to, kad buvo mažinamas anglės naudojimas elektros energijos sektoriuje. Ir pirmiausiai dėl to, kad anglis buvo laikoma atsakinga už tai, kad didėjo kitų energijos išteklių atsinaujinančių šaltinių sąnaudos, todėl buvo didinamos atitinkamos, atitinkamai subsidijos, kurios siekė maždaug 25 procentus Europos Sąjungos energetinio derinio ir e, sudarė 76 procentus visų CO2 e, emisijų. Antras aspektas, anglės vartojimas atrodė, kad gali tapti sprendimu problemų susijusių su vis didėjančia baime dėl nepatikimo dujų tiekimo. Kalbant apie pirmąjį aspektą, tai aplinkosauginiai tikslai, e, jų gyvendinimas turi savo kainą. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į antrąjį aspektą. Tai yra gamtinių dujų tiekimo diversifikavimą ir saugumą. Pirmiausiai, kaip anksčiau minėjau, e, pasaulyje atsirado pakankamai dideli e, eksporto pajėgumai, kurie gali patenkinti būsimą ES paklausą Taip pat e, turime kalbėti ir nepamiršti tradicinių tiekėjų, tokių kaip e, Alžyras, Rusija, Norvegija, tačiau e, reikia nepamiršti, kad buvo atrasti nauji dujų ištekliai Viduržėmio jūros rytinėje dalyje ir rytų Afrikoje. Taip pat reikia nepamiršti, kad Nilo deltoje esantis dujų ištekliai ir jų naudojimas turi didelį potencialą, taip pat kaip ir Levanto baseine. Taigi e, SGD pasiūlos e, didėjimas e, leidžia tikėtis, <clears throat> kad taip pat bus pradėtas atingamas eksportas į Europą ir iš JAF ir kainos sumažės. Dėl visų šių priežasčių galime teikti, kad dujų tiekimas šiuo metu yra daug įvairesnis, saugesnis ir konkurencingesnis nei anksčiau. Taip pat negalime išvaistyti per praėjusius dešimtmečius vykdytų investicijų, tačiau e, turime stiprinti savo energetinį saugumą, stiprindami dabar esantį modelį ir baigti kurti dujų rinką ir tai yra būtina tam, kad pasiektume iki 30 metų užsibrėžtų COP21 tikslų. Iš tiesų atsinaujinantis, atsinaujinantis energijos ištekliai čia atliks labai svarbu vaidmenį, tačiau vieni negalės išspręsti e, problemos, siekiant užtikrinti tvarų energijos tiekimą ir suvartojimą. Mes turime teikti pirmenybę energetikos modeliu, kuris yra grindžiamas dujų. E, dujomis ir atsinaujinančiais ištekliais e, ir suderinti šias rytis tarpusavėje, siekiant mažinti CO2 išmetimą, turime investuoti į bendros dujų rinkos kūrimą, kuris sugebėtų užtikrinti kuris sugebėtų užtikrinti kiekvienai valstybei nariai patikimą, konkurencingą ir įvairų dujų tiekimą Kaip minėjau, dujų gavyba ES smarkiai sumažėjo nuo 2000 metų, tačiau kai kurios valstybės narės gali padidinti gavybos apimtis ir sumažinti savo priklausomybę nuo importo. Reikalingi tokie politiniai sprendimai, kuriais būtų apsaugotos tinkamiau panaudojami gamtiniai ištekliai. Taip pat reikia stiprinti e, energetinės jungtis tam, kad dujos galėtų būti tiekiamas iš rytų į vakarus, iš šiaurės į pietus, tai iš Italijos į Vokietiją ir iš Vokietijos ir į rytų Europos šalis. Taigi energetinės jungtis būtinos tam, kad būtų galima sujungti dabar egzistuojančias infrastruktūros vienetus tarpusavyje. Ir <clears throat> E, taip pat būtina užtikrinti e, Italijos ir Ispanijos dviejų pietų Europoje esančių energetinių e, salų atitinkamą aprūpinimą. Taip pat būtina įgyvendinti dabar galiojančius teisės aktus, tai yra būtina prielaida, kad būtų užtikrintas dujų transportavimas ir saugojimas ir sustiprinta tarp valstybinė priekyba ir nustatytos uh, panašios sąlygos skirtingose dujų rinkose. Apibendrinant būtų galima pasakyti, kad mes jau netolėsime nu, nutolę nuo integruotos ES dujų rinkos, tačiau mums reikia pasirinkti unikalų požiūrį tam, kad galėtume atsižvelgti nacionalinius poreikius ir sukurti energetinį modelį, kuris būtų grindžiamas atsinaujinančiais ištekliais ir dujomis ir pasinaudotume visais privalumais, kuriuos mums teikia per pastarį dešimtmetį pastatyta infrastruktūra. Tam mes turime rasti būdų, kaip greitai ir veiksmingai sumažinti taršą ir skatinti tvarų energetikos vystimosi modelį Europoje. Labai ačiū. Ponas Klaudijo Desalsi turės po 50 minučių išvykti. Taigi galbūt norėtumėt užduoti klausimų. Pirmiausia, ponas Bensen, prašom. Thank you, Chair. I have, uh... Ačiū pirmininkė. Vienas klausimas uh, susijęs su tuo, ką sakė mūsų uh, svečias. Kalbame apie Nord Stream 2. Siekiame užtikrinti e, dujų tiekimo saugumą, bet manyčiau, kalbame apie tiekimo saugumą. Kiti e, šiandieną kalbėtojai sakė, kad suvartojimas ir tiekimas padidės ateityje, bet ar energetikos sąjunga išliks, e, jei valstybės galės priimti sprendimus nepriklausomai. Pavyzdžiui, Vokietija galės susitarti su Rusija e, dėl e, dujų įsigijimo EDA, nuostatas turime, e, eksantę nuostatas. Taigi e, norėčiau išgirsti svečio nuomonę šiuo klausimu. kokios galimybės naudotis Nord Stream 2, o ne kitomis jungtimis. Jūsų klausimas apie šį e, e, projektą, ar ne? Dėkoju toliau, ponas Zanato. E, dėkoju. Pirmiausia, norėjau pasveikinti profesorių Klaudiją Deskalcį atvykus čia. Jūs E, maloniai sutikote atvykti į mūsų komitetą. Visiškai pritariu tam, ką sakote apie gamtinių dujų vartojimo svarbą. Čia reikia diversifikuoti, investuoti į infrastruktūrą. Bet iš to išplaukiantis klausimas. Dabartinė naftos kaina, ar ji turi įtaką dujų rinkai? Vienas iš argumentų, kurie dažnai pateikiami, kodėl e, naftos kainos sumažėjo, tai yra arabų valstybių pastangos kovoti su e, skalūninių dujų panaudojimo galimybėmis, kaip jūs vertintumėte. Tai, ponas Tomas, ačiū. Sakote, jog e, atsinaujinantis ištekliai kelia daug problemų tačiau kalbate apie subsidijas iškastinio kūro kaina visuomeniai daug didesnė, kadangi sumokama kaina už taršą, o dujų kaina po 2008 padidėjo Europoje. Tai nebuvo susiję su klimato kaita, tai tiesiog buvo susiję su ilgalaikiu sutarčių um, numatyta indeksacija naftai. Štai e, kartu su ponia Polefe pirmininkavome vienam posėdžiui, kur buvo aptarinėjami aplinkosauginiai standartai. Nepasiteisnus ETS reikia maksimalių a, e, aukštutinių ribų, pavyzdžiui, anglį deginančioms elektrinėms ar fabrikams. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Kafka. Ačiū pirmininkė profesorio Deskalsė, paminėjote du svarbius aspektus, kurie yra labai svarbus energetiniam saugumui. Prašau kalbėti garsiau, sako. Ponas Deskalsi po to atsiprašo, nes nesuprato, kad kalbama vokiškai. Taigi, Buvo kalbama apie tai, kad reikia didinti gavybą ir tarpusio jungtis, ypač Pietų Europoje taip pat e, kalbėjote apie tai, kad atrasti nauji ištekliai viduržėmio jūros rytinėje dalyje, taip pat e, Kipre. Kaip jūs vertintumėte atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu mm, e, dujų kaina pamažėjo, sumažėjo būtų galima šis išteklius panaudoti. Taip pat buvo minėta, kad infrastruktūros srityje <clears throat> būtų galima tam tikrus prioritetinius projektus e, pabrėžti ir kurie būtų naudingi Italijai, Pietų Europoje, pažiūrėjau, TAP projektas ar dabartinė infrastruktūra yra pakankama, reikėtų jos papildomai. Ačiū, e, madam, madam Toja. Dėkoju, ponė Toja. Dėkoju. Labadiena visiems. Keletas trumpų pastabų. Viena Tiksliau, jūs kalbėjote apie energijos e, produktų tiekimo saugumą ir energetikos e, rinkos sukūrimą ir ES veiksmus šioje srityje. Taip pat keliate ir kitą svarbų klausimą, kadangi išteklių e, trūksta tolimesnėms investicijoms. Mūsų pareiga ir atsakomybė pasirūpinti, kaip tinkamai investuoti į infrastruktūrą, užtikrinti e, jungtis. Ar manote, kad e, būtent jungčių kūrimas ir egzistuojančios infrastruktūros maksimalus panaudojimas galėtų būti atsakas? O galbūt galėtumėm imtis papildomų veiksmų, kad nebūtų paradokso išteklių trūkumo ir kita vertus tinklų nepanaud... nepakankamam panaudojimui. Pone Bonafer. Ačiū, o gerbiamas pirmininkė, ačiū pona, ponė Deskalci. Nekalbėsiu apie dujų svarbą, apie mažai anglės dvideginio išmetančią išmetant į ūkį, jūs uždavėte, iškelėte labai svarbius klausimus. Mums e, jie yra esminiai, kalbant apie energijos sąjungos tink, tikslą. Kalbate apie išteklių diversifikavimą, maršrutų diversifikavimą. Daugelis parlamentarų akcentuoja kaip svarbu padvigubinti North Stream pajėgumus. Jūs kalbate ir apie viduržėmio regiono potencialą. Noriu paklausti, ką būtų galima padaryti būtent viduržėmio jūros regione, kad būtų įsivežama daugiau dujų. Ačiū. Ačiū, atrodo, baigėme klausimus. Dabar suteiksiu žodį jums, ponė Deskalsi. Pirmasis klausimas dėl e, dujų kainos e, Nord Stream 2. E, žinote, kad kol kas neįgyvendiname dar Nord Stream 2, tai yra tiesiog tinklas skirtas Šiaurės Europai aprūpinti. E, Niderlanduose dujų gamyba sumažėjo, taigi atsirado papildomo poreikio. Šia, e, Nord Stream 2 poveikis būtų toks, jog per e, šį dujotiekį judant didesniems dujų srautams, sakykime, šiaurė sustiprės, jai bus teikiamos dujos palankesnėmis kainomis, o sakykime, Italijos pietus nukentės, jei negaus dujų iš Rusijos, kaip ir kitos Europos pietų valstybės. Kitas klausimas. Apie dujų kainą Manau, kad dujų kaina tebėra susijęta su naftos kaina. Ne visada, ne visais atvejais, bet didžiąją daugumą. Vienas dalykas JAV, kur yra tiesioginis ryšys tarp šių dviejų kainų, bet aišku, JAV netiek daug formuoja e, kažkokias tai e, dujų. O, te, e, dujų kainos tendencijas. Europojegi kitaip. E, turime daugiau šaltinių, bet vis dėlto ryšys išlieka. E, Europoje ir, ir šiaurėje, ir pietuose vyksta toksai centralizavimo procesas ir čia jau dujų kainos ne visada tiesiogiai susijusios su naftos kainomis. Dėl, jų, dėl dujų kainų reikia atskirai dėrėti su Rusija. Praeitais metais iškylo poreikis persidėrėti e, sutartį su Rusija ir numatyti naujas kainas, tačiau vis dėlto aišku, kad išlieka ryšys tarp dviejų šių medžiagų kainų. O kalbant apie artimuosius rytus, tai taip, šimtų procentų ten ryšys yra ir jis yra ganėtinai stiprus tiesioginis. Atsakant į klausimą, priminsiu tai, ką sakiau anksčiau. Atsinaujinantis ištekliai. Tai, ką skiriame atsinaujinančių išteklių plėtrai, yra pagrista investicija, nes tai atneš ilgalaikės naudos planetai ir žmonėms. Niekas to nekvestionuoja. Tačiau kvestionuojame du dalykus. Per pastaruosius du dešimtmečius ES daugiau judėjo dujų link ir pramonė investavo milijardus, kad pereitų prie dujų ekonomikos ir atsirado tam tikras paradoksas. Viena vertus, per pastarosius dešimt metų 2000 milijardų Europa investavo į atsinaujinančius energijos šaltinius, tai yra mūsų ateitis – Kita vertus, e, nepakankamai gerai užtikrinome e, įvairų e, energijos produktų šaltinių paketą. Negalime visko sudėti į vieną energijos rūšį. Jeigu tai bus, atsiranda paradoksas visoje energetikoje, ne tik tai kalbant apie elektros energiją štai per pastarosius metus pabrango anglis, nes e, apskritai energijos produktų kainos Europoje yra labai aukštos. Europoje kainos didesnės tri, tris kartus nei JAV. Ir vis dėlto Tuomet pramonė perėjo prie anglies, nes ji išliko pigesnė nei dujos. E, anglies kaina padidėjo vos 10 procentų. Taigi mūsų energijos paketas nebuvo sveikas, nebuvo pagristas e, daugiau dėmesio reikia skirti būtent energijos rūšių pasirinkimui šiuo atveju galime e, dirbti šią linkmę per EPS, tai yra nustatant emisijų aukštutinę ribą, kaip daro JAV. Būtent tai yra vienintelis būdas. ETS yra per daug um, uh, silpna sistema, bet EPS yra paprasta sistema, sakykime, jungtinės karalystės atveju. Tai yra 450 gramų kWh ar tonai. Ir įmonė, kuri gamina daugiau, jau privalo sustabdyti gamybą viršijus, priejusi šią ribą. Šiuo atveju šaltinį galime pasirinkti Na, o kai kurie bankai išduodami paskolas taiko būtent tokias APS e priemonės, e, kurios leidžia viena vertus skatinti atsinaujinančius energijos šaltinius, juos investuoti ir kurti, sakykime, veiksmingesnės jėgainės. Toliau, apibendrinant, kalbant apie E, tą rytų e, energinį centrą. Daug investuota infrastruktūra, Europa neturi daug išteklių, neturime pakankamai saulės energijos vėjo, užtenka, bet tenka įsivežti 75 procentus dujų. Taigi tai um, saugumo užtikrinimas yra labai svarbus dalykas, tačiau esame stiprus infrastruktūra. Uh, Esame daug investavę į jas ir tuo turime pasinaudoti. Taip pat džiugu, kad dujos yra netoli mūsų sienų. Kalbant apie rytų viduržėmio jūros regioną ir ten esantį paskirstimo centrą, tai e, Kipras, e, Izraelis ir Turkija yra aptikę nemažai e, gamtinių dujų šal, išteklių, taigi mes turime potencialą padvigubinti į Europą teikiamų dujų kiekius ir e, ši, ši, e, tame regione išgauti ir teikti vamzdynais dujas būtų nebrangu. Taigi vėlgi jungtis yra labai svarbios Šiuo atveju galėtumėm susijęti e, šias infrastruktūras su Italija, Ispanija ir paskui prisijungti prie e, šiaurinių tinklų. Dabar kol kas turime vieną, e, vieną vamzdyną iš šiaurės į pietus tačiau norėdami apjungti minėtasis valstybės bei Šveicariją, Vokietiją, Austriją ir taip toliau, mes turėtume ieškoti geresnių jungčių. Sakykime, tarp Ispanijos ir Italijos turime jungtis, kurios leidžia e, didelius kiekius perduoti ir šiauriai. Taip pat svarbu galvoti apie jungtis tarp vakarų ir rytų, nes uh, nepakanka orientuotis į koridorių šiaurė pietus. Svarbu sujungti vakarų Europą su rytų Europą. Tai nėra brangu, galime rasti galimybių investuoti į šį koridorių, taigi ir toliau orientuokime į tai, kurkime geresnį e, energijos paketą, turėdami papildomų išteklių, kadangi kol kas tikrai esame stiprus, turime netoli mūsų esančių dujų šaltinių, viduržėmio jūros regione ir Šiaurės Afrikoje, tai galėtų būti ateities sprendimai. Ačiū. Ačiū labai gerbiamas e, ponė Deskalsi už tai, kad atvykote, perskaitėte savo pranešimą, atsakėte į klausimus. Deskalci, taip tarti jūsų pavardę, atsiprašau, kad neteisingai ją tariau. Ačiū dar kartą. Pristatau kitą mūsų viešnę, Gatalos Kostrahotą, e, kuri dirbo universitetuose Lenkijoje ir Belgijoje. 15 metų dirbo su klausimais susijusiais su energetika, energijos rinka. E, dirbo konkrečiai su Kaspijos regionu, e, Turkija. Taip pat nagrinėjo ES santykius e, dujų srityje su Rusija ir e, Ukrainoje. Taip pat dirbo su ES finansuotais projektais, nagrinėjo energetikos sektoriaus finansinius aspektus, e, suringė nemažai konferencijų tarptautinių konferencijų. Taigi, žodis jums. Ačiū. Ačiū vicepirmininkė. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir kalbėti apie e, dujų tiekimą čia Europos parlamente. Aš norėčiau pakalbėti apie ES įvairovę ir tai, kaip e, Tai gali būti kliūtimi gyvendinant veiksmingą ES dujų tiekimo politiką. Kaip žinote, yra nemažai grėsmių ir problemų susijusių su dujų tiekimu ES. Tos grėsmės yra ilgalaikės ir trumpalaikės, mm, tokios kaip Rusijos dujų tiekimo nutraukimas, apie kurį kalbėta Pastaraisiais metais taip pat galimi tiekimo sutrikimai iš Šiaurės Afrikos. Ir yra nemažai problemų ir uždavinių, tokių kaip, pavyzdžiui, ES vidaus produkcijos didinimas, e, Danijos e, gamybos lygiai ir aukštesnių dujų gavybos lygių palaikymas Norvegijoje. Ir jūs žinote, kad yra skirtumų tarp ES valstybių narių, kalbant apie tai, ką jos laiko prioritetinėmis grėsmėmis, kalbant apie tai, kokia jų nuomonė apie apsisaugojimą nuo galimų grėsmių. Ir norėdama iliustruoti tos skirtumus, galbūt parodysiu tokį supaprastintą palyginimą kaip yra žiūrima į dujų tiekimo saugumą Vokietijoje ir Lenkijoje. Vokietijoje daugiau kalbama apie dujų importo tvarumą ir kalbama apie dujų vietą energetikos derinyje ir kalbama apie atsarginį kūrą. O kalbant apie iš Rusijos importuojamas dujas, Vokietijos kompanijos asocijuoja Rusijos tiekimą su tiekimo saugumu ir potencialiai e, žemomis kainomis. E, taip pat manoma, kad e, yra ekonominės naudos susijusios su dujomis tiekiamomis iš Rusijos ir mm, manoma, kad e, Rusija kad Vokietija mm, gali pasikliauti tiekimu iš Rusijos. Taigi e, siekiame normalizuoti santykius su Rusija, o kalbant apie e, apsirūpinimo, apie tiekimo saugumo politiką, yra iš tikrųjų pasikliaunama tiekimu iš Rusijos. Ir Europos komisijos vaidmuo čia būtų ribotas. O Lenkijos atveju e, daugiau yra ar aktualesni trumpalaikis ir vidutinės trukmės teikimo klausimai. Galvojama apie artimiausią žiemą, galvojama ar strategiškai apsimoka didinti dujų dalį energetikos derinyje. Rusijos dujos, jos Lenkijoje vertinamos kaip galimas, galima rizika, nesaugumo elementas, taip pat istoriškai žinoma, kad kainos gali būti aukštos, jo labiau, kad Gazpromas, žinome, užima dominuojančią poziciją šioje rinkoje. Taip pat mm, manoma, kad Rusijos dujų importas veikia ne vien energetikos rinką, bet gali paveikti ir saugumo politiką. Taigi santykiai su Rusija yra komplikuoti šiuo požiūriu ir jie priklauso nuo daugelio sąlygų, pavyzdžiui, padėties Ukrainoje. Taip pat Lenkijoje siekiama įvairinti energijos šaltinius, siekiama turėti mažiausiai tris nepriklausomus dujų tiekimo šaltinius. Taigi Lenkijos rinkoje siekiama mažinti Rusijos dujų dalį energijos derinyje. Ir Europos komisijos vaidmuo Lenkijos atveju yra svarbus, ypač siekiant užtikrinti vienodas veiklos galimybės, vienodas sąlygas ES, taip pat palaikant normalius ryšius su Rusijos tiekėjais. Na ir tokie būtų skirtumai tarp Šiaurės ir Vakarų ES ir e, Rytų ir Pietričių ES. Ir tai atsispindi vystamuose projektuose. Viena vertus yra naujų mm, dujų, dujotekių projektai iš Rusijos ir Nord Stream 2 būtų geriausias tokio projekto pavyzdys. Tai yra kelių mm, kompanijų projektas, kurį palaiko Gazpromas ir keletas valstybių narių ir kuriuo siekiama um, užtikrinti dujų tiekimo saugumą nacionalinėse ir regioninėse rinkose, tiekiant papildomas. Um, papildomus teikimo maršrutus Rusijos dujų. Na ir poveikį e, Nord Stream 2 turėtų įvairiems ES regionams. Taigi, iš tikrųjų, matome, kad yra tam tikras regioninis pobūdis teikimo rizikos ir jis turi būti įvertintas. Tačiau šis projektas yra kontroversiškas ir skaido ES, nes iš tikrųjų tiekia, teikia regioninius sprendimus, bet ne su visais, su, ne su visomis interesuotomis šalimis regionuose buvo konsultuotasi ir neįtrauktos visos regiono bendrovės. Baiminamasi, kad tai gali padidinti Rusijos įtaką, kad gali padidinti Gazpromo įtaką įtaka rinkai, e, taip pat, e, kad e, tai gali kelti grėsmę ES energetikos politikos tikslams ir jų gyventinimui. Taigi yra tam tikros nežinios. Mm. Atsiprašau, per greitai. yra klausimų susijusių su ES teisės aktų laikymuose. Kita projektų grupė - tai projektai skirti mm, užtikrinti e, dujų tiekimo saugumą įvairinant tiekimo šaltinius. Tai yra projektai, kuriais e, siekiama mm, sumažinti Rusijos dujų dalį ir Tai yra projektai, kuriuos vysto daugiausia rytų ir centrinės Europos valstybės narės ir tai yra projektai, kuriais skatinama didinti konkurencingumą ir nacionalinių ir regioninių lygmenių. Ir pavyzdžiai būtų pietų dujų koridorius, neseniai atnaujintas Baltijos jungties su Norvegija projektas ir taip pat suskistintųjų dujų terminalai jau pastatyti prie pastatyti Baltijos jūroje ir statomi Adrijos jūroje. Uh, Taigi tai yra mažesni projektai savo mastu, aktualiausi vienai ar kelioms šalims ir mm, jie galbūt netokie svarbus regioniniu požiūriu ir juos sunkiau realizuoti, sunkiau įgyvendinti. Mm, sunku iš tikrųjų joms užsikovoti tą rinkos dalį, kurioje dominuoja mm, Rusijos kompanijos. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra tokių problemų. Mes matome, kad tai yra mažos ir susiska, suskaldytos rinkos. Taigi toms šalims ar tiems projektams reikia papildomos paramos, kad jie būtų toliau vykdomi. E, toliau ES teisės aktai, nauji reglamentai, e, kurie atnaujina ES priemonės ir kuriais siekiama stiprinti regioninį solidarumą ir kuriais siekiama sukurti tokias platformas, kuriuose galėtų e, susiburti valstybės narės iš įvairių regionų, tarkime, Lenkijos ir Vokietijos atstovai galėtų kartu aptarti savo prioritetus e, su tiekimo saugumu susijusias problemas ir ieškoti bendrų sprendimo. Tai reiškia, kad tos šalis turėtų sutarti dėl mažiausiai vieno bendro tikslo ir galbūt e, galima būtų keistis gerąją praktiką regione. Mm, taip būtų mm, stiprinamas e, abipusis pasitikėjimas ir sprendžiami dujų tiekimo saugumo klausimai. Bet aišku, tai taip pat kelia klausimą tarp e, klausimą apie ryšį tarp solidarumo ir suverenumo ir kaip turėtų būti e, derinama rinka ir dujų tiekimo mechanizmai, kaip kokią įtaką tiekimo saugumas padarytų rinkos veikimui ir kokios reikėtų integracijos ir kokios reikėtų infrastruktūros jau netrukus e, baigsiu. Iš tikrųjų, yra skirtumų tarp ES valstybių narių, skirtingai suprantami saugumo, tiekimo saugumo tikslai ir priemonės ir skirtingai suprantamas Europos institucijų vaidmuo šiame procese. Ir tai iš tikrųjų kliudo įgyvendinti ES e, politikas, politikos kryptis šiuose valstybėse narėse. Europos komisija teikia atnaujinto reglamento pasiūlymą ir galbūt tai galėtų būti priemonė siekti naujų sprendimų. Ačiū. Ačiū poniai Loskot Strahota už jos pasisakymą. Ar kolegos turėtų klausimų? Mes turime iš viso 10 minučių šiai diskusijai. Ačiū. Manau, kad tikrai gerai išgirsti skirtingą poziciją iš dviejų svarbių ES šalių, Lenkijos ir Vokietijos. Aš niekuomet negalėjau įsi... patikrinti, ar buvo koks nors susitarimas tarp Rusijos ir Lenkijos. tuo metu, kai žlugo komunistų režimas, tačiau e, buvo, yra gandų apie tai, kad tas susitarimas dėl e, dujų tiekimo buvo nutrauktas po to, kai valdžia tie pirmoji Kačinskio vyriausybė, nes girdėjau apie tai, kad pirmasis šiaurės susrauto projektas buvo gyvenintas dėl to, kad Lenkija pažeidė susitarimą su Rusija, ar akademiniuose sluoksniuose būtų galima rasti atitinkams patvirtinančios informacijos šią teoriją, kuri labai populiari Vokietijoje. Antras aspektas - naujas dujotekis iš Norvegijos į Daniją ir iš Danijos į Lenkiją. Kiek realus šis projektas, kiek jis yra naudingas ekonominių požiūrių, koks jo pralaidumas būtų, ar 3 milijardai kubinių metrų, ar 30. Aš dažnai bendarbiauju su e, viešai įstaiga Europos namai. <clears throat> Visi nori tapti tam tikrų dujų tranzito šalimi Bulgarija, e, Rumunija, e, tapti tokiais mazgais ir Graikija taip pat tokia nori tapti. Tai yra jokinga, mes negalime e, sukurti tokių e, nacionalinių dujų paskirstimo mazgų, ypač turintuminėje, kad tose šalise pietinis suvartojimas yra pakankamai nedidelio masto, taigi kaip tą nacionalinį požiūrį būtų galima pakeisti regioniniu. Aš manau, kad į Serbiją taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, nes Serbija taip pat bus dar viena didelė dujų vartotoja. Ir aš e, pasisakyčiau už tai, kad būtų kūriamas taip pat ir regioninio masto, kūriama regioninio masto dujų rinka ir kad Serbijoje dalyvautų. Pana Šafhauseris, ačiū už pristatytą tyrimą. Iš tiesų yra įdomu matyti, kaip visos šalis bando savo interesus apginti. Aš Vokietijos poziciją suprantu nori išspręsti tiekimo e, problemas ir kad jų nekeltų nei Lenkija, nei Ukraina, Prancūzija taip pat tuo yra labiausiai susirūpinusi. Jeigu rytoj kiltų konfliktas tarp Lenkijos ir Rusijos ar tarp Ukrainos ir Rusijos, tai mes e, patektume į sudėtingą situaciją, kalbant apie dujų tiekimą. Aš turiu konstatuoti, kad Europa nepadidino energetinio saugumo. Anksčiau tas saugumas buvo užtikrintas todėl, kad mes nesivadovavome politinėmis vizijomis ir nepaisant tos aplinkybės, kad mes nepritarėme Rusijos politiniam režimui, energetinis saugumas buvo užtikrintas. Taigi man kelia didelį susirūpinimą dabartinė situacija, kai turiu konstatuoti, kad Europa saugumo nepadidina, tik tai e, padaro į trapesnį, nes vertina energetinį saugumą netechninių politinių požiūrių. Ir aš e, galiu Jums pasakyti, kad tas procesas niekada nesibaigs, nes pateikiami vertimai yra subjektyvūs, nes Lenkija subjektyvai vertina uh, Rusiją mes galbūt taip pat vertiname subjektyviai kitas šalis, tačiau nesugebėsime čia sustarti dėl bendros strategijos, nes mūsų energetinis saugumas yra grindžiamas tik politinė vizija. Aš taip pat noriu užduoti, sako pirmininkė, trumpą klausimą. Jūs kalbėjote apie Europos komisijos vaidmenį sudarant visiems vienodas sąlygas. Tos sąlygos nebuvo užtikrintos daugelį sričių, kokiu veiksmu papildomai galėtume imtis tam, kad būtų patvirtintos nustatytos bendros taisyklės ir bendros sąlygos. Ačiū. Aš užduodu klausimą kalbant apie susitarimą dėl e, tarp Lenkijos ir Rusijos, nebuvo, nesu tikra, ką jūs turite omenyje, ar tai buvo infrastruktūros du projektai, tai yra antrasis Jamalo dujotiekis, ten buvo tam tikrų nesutarimų tarp Rusijos ir Lenkijos, nebuvo galtinai susitarta dėl šio dujotiekio, taip pat buvo rengiamas planas per Lenkiją ir Slovakija peiti Ukrainą, Lenkija atsisakė dalyvauti šiame projekte dėl savo politinės paramos Ukrainai ir e, savo įsivaizduojamo Ukrainai tenkančio vaidmens e, transportuojant dujas e, į Europą. Kalbant apie dujotekio statybą iš Norvegijos, Lenkijos, klausėte dėl šio projekto atsipirkimo racionalumo Lenkija stengiasi diversifikuoti energijos išteklių importą, todėl atitinkamus projektus ir bando įgyvendinti. Taip pat e, Danijoje blogėja energijos išteklių susitikimą situaciją, kadangi pasigirdo informacijos apie tai, kad e, Danijoje mm, vienas iš <clears throat> gamtinių dujų e, gavybos, viena iš gamtinių dujų gavybos vietų yra už, uždaroma iš kurios buvo tiekiamas dujos, taip pat ir į Švediją ir kitas regiono šalis. Kalbant apie infrastruktūros plėtojimą, tai mes prieš kelias minutės girdėjome, kad į dujų infrastruktūrą buvo investuoti 65 milijardai eurų ir kiek žinau, tik nedidelė dalis šių investicijų teko uh, pietų ir rytų Europos šalims ir būtent juose dujų tiekimo infrastruktūra yra mažiausiai išvystyta. Taigi, aš manau, kad atitinkami infrastruktūros projektai taip pat galėtų padidinti ir paklausą. Kaip žinome, Lenkijoje dujų svartojimo rinka nėra didelė, tačiau jos potencialas aukti yra nemažas. Taip pat buvo minėta pareikšta pastaba dėl e, tiekimo saugumo ir ES vaidmens įdidinant ar mažinant. Aš manau, kad mes turėtume susitarti dėl tam tikrų bendrų tikslų, mes galėtume apibrėžti skirtingas grėsmės, tačiau jeigu mes galėtume susitarti tarp atskirų valstybių grupių ar regionų dėl mūsų bendrų tikslų, tai galėtume lengviau pasitelkti priemonės jiems įgyveninti. Aš norėčiau dabar perduoti žodį pirmininkui Būzekui, nes jis yra pranešėjęs šią labai svarbę temą tam, kad jis galėtų apibendrinti mūsų e, svarbės diskusijas ir mūsų klausimą. Well, e, dirko... E, supratau netgi, kai itališkai pristatėte. Kolegos, tikrai mūsų laukia daug darbo. Įtre komitete du reglamentai, du komunikatai. Jau pradėjome darbą ties jais. E, na, o mūsų diskusijos, šios diskusijos bus labai naudingos ateities diskusijoms. Pačiame komitete išgrininant tas esminės prielaidas išplaukiančias iš komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų. Mums svarbiausia orientuotis į tikslą sukurti patikimą um, dujų rinką Europai, užtikrinti dujų tiekimo saugumą atsižvelgiant į a, poveikį mūsų ūkiui, nes juk norime, kad jis taptų dar konkurencingesnis, a, ir kad energija, dujos mūsų piliečiams, mūsų įmonėms būtų tiekiama stabiliai ir nusekliai. E, taip pat suprantame regioninę atsakomybę. Suprantame, kad reikia keisti e, vertybės, stiprinti solidarumą, turime suvokti, kad kai kurie tikslai jau reglamentuoti teisės aktais ir jeigu sugebėtume solidarumą kaip e, tikslą išdėstyti žodžiais teisės aktuose, tai jau taptų tikrai didelę pagalbą ateityje. Energijos bendrijos valstybės E, galėtų tapti sąjungos valstybėmis e, ir sudaryti sutartį su trečiosiomis šalimis reikalui esant. Galėtų e, jos tapti didelę dėrybinę galę turinčią struktūrą, galinčią įsidėrėti palankęs kainą su išorės tiekėjais. Taigi viskas dar ateityje. O krizių atveju norėtume turėti tam tikrus, e, tam tikrus koridorius, atsarginius sprendimus e, tam tikrų e, krizių ar problemų atveju. Taigi apie tai kalbėsime ateityje. O dabar galime sakyti, kad mūsų klausimai, mūsų seminaras buvo tikrai labai naudingas visiems, tokia tai išvada. Ačiū kolegos. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems prelegentams. Um, um. Gerbėmiai kolegos, ponas vice, komisijos vicepirmininkas Andrus Ansip netrukus atvyks ir labai džiugu, kad kitas darbo atvarkės punktas yra pasikeitimas nuomonėmis su komisijos vicepirmininku Andrius Ansip, kuris atsakingas ir už bendrą skaitmeninę rinką. Taigi vykdome struktūrinį dialogą su Europos komisija Well, uh... Taigi, e, gerbėmėji bičiuliai, norėčiau Jums visiems priminti, kad ITRE e, kartu su, tiksliau, e, šį sausį padėjo patvirtinti tam tikrą rezoliuciją plenarinėje sesijoje skirtą bendrai skaitmeniniai rinkai. Tai yra labai svarbus bendro Europos komisijos paketo dalis. Jo tikslas - skaitmeninti Europos pramonę. Tikimasi, kad po keleto savaičių atsiras daugiau pasiūlymų, taigi tikrai daugą galime aptarti. Taip pat noriu Jums visiems kolegos priminti, kad vicepirmininkas Ansip buvo pakviestas į e, mūsų komitetą struktūrinio dialogo rėmose ir jis mums pristatys pažangą kaip komisija įgyvendina 2016 darbų programą ir pasidalins 2017 prognozėmis su ponu vicepirmininku susitikome ir e, komitetų pirmininkų sueigoje buvo aptarta bendra skaitmeninė rinka ir telekomų paketas, kuris yra ypatingai svarbus skaitmenės rinkos prasme. Mes e, turime valandą 10 minučių mūsų diskusijoms tai visai neblogai. Dabar kreipiuosi į poną mm, komisijos vicepirmininką, prašom, pristatykite savo temą, prašom. Ačiū, pirmininkė. Prieš um, metus, gegužės mėnesį pradėjome bendros skaitinės rinkos strategiją, gruodžio mėnesį pateikėme e, savo konkrečius pasiūlymus e, dėl konkrečių aspektų ir mes e, pasiūlėme taikyti labiau suderintas sutartinės taisyklės ir šiame kontekste labai svarbus 700 MHz pasiūlymas. Jis yra aktualus ir komisija, šiam komitetui ir mums. E, komisija patikė pasiūlymą dėl 700 MHz. Jūs prisimenate, kad e, mes nusprendėme padalinti

O nuo 790 MHz liks televizijai, teatrui, naudojantiems įvairius mikrofonus, bevėlius mikrofonus. Taigi šis pasiūlymas jau suteikia daugiau aiškumo šioje srityje, nes šiuo metu yra tikrai didžiulis nenuspėjamumas, niekas nežino, kiek laiko kam leidžiama naudotis konkrečiais dažniais, taigi nėra jokio e, nuspėjimumo, prognozuojamumo ir tai trukdo investicijoms. Taigi mūsų užduotis e, teikti pasiūlymą dėl dažnių, kuriuos gali naudoti telekomo paslaugų tiekėjai, nes mes kalbame apie daiktų internetą, apie automobilius, kuriems taip pat reikalingi atitinkami dažniai. Taigi, manau, kad šis sprendimas bus labai naudingas ir tradicinėms, tradiciniai televizijai, antžeminėms transliuotėms, nes jiems taip pat bus aišku, kiek jie galės naudotis atitinkamais dažniais. Taryboje kai kurios valstybės narės prašė ilgesnių laikotarpių, ne iki 2020, o iki 2022 metų. Mes žinome, kad e, Pietų Korejoje ir Japonijoje netrukus bus pradėti naudoti 5G rinkinio svarbus elementai e, jau 2018 ir 2020 olimpinėse žaidynėse šie elementai bus panaudoti. ES vienas iš mūsų tikslų taip pat e, įvesti 5G standartą iki 2020 metų. Mes žinome, Ericsson ketina pirmiausia, dviejose miestuose pradėti taikyti 5G standarto pagrindinius elementus. Jau 2018, tai yra mm, Stokholmas ir Talinas, tie du miestai. Taigi mes turime paskubėti. Ir klausimas čia ne apie tai, kiek e, dosnus bus Europos parlamentas ar Europos komisija. Klausimas e, kokia mūsų miestų, kokia ES ateitis, ar mes e, atsiliksime, ar mes norime būti lyderiais pasaulyje. Mes turime, aišku, suvokti, kad situacija, situacija visose valstybėse narėse yra labai skirtinga. Pavyzdžiui, Suomijoje nėra naudojami net ir mažesni nei 700 MHz dažniai tradiciniai antžeminiai televizijai. Bet kitose šalise, Italijoje pavyzdžiui, antžeminė mm, televizija tikrai intensyviai naudoja šios dažnius, taigi mes turėsime rasti sprendimus toms e, valstybėms narėms, kur yra, kurios susiduria su sunkumais, nes e, tos tie dažniai yra aktyviai naudojami antžeminės televizijos. yra kitų konkurentų, taip pat 700 MHz dažnėje. Bet apskritai, kalbant, pirmininkaujant Niderlandams, valstybės narės ir ypač pirmininkaujantį valstybę, nuveikė tikrai nemažai. Ir gegužės 25 dieną labai tikėtinas sutarimas dėl bendro požiūrio. Praeitą mėnesį mes e, taip pat paskelbėme skaitmeninimo dokumentų rinkinį ir šis e, dokumentas yra skirtas komunikacijai dabar apie 70 milijardų eurų yra investuojama į mokslinius e, tyrimus. debesų kompiuterijos e, srityje, bet iš tikrųjų kol kas e, neįmanoma pasinaudoti visais debesų kompiuterijos privalumais ir visais tais tyrimais, kurie uh, yra įgyvendinami naudojant mūsų mokesčių mokėtojų lėšas e, tyrimais, kuriuos atlieka universitetai. Taigi debesų kompiuterija yra vienas mūsų pasiūlymų. E, toliau informacinių ir komunikacijų technologijų prioritetiniai E, tiksliau standartai. Mes nurodome prioritetinės penkias sritis. Pirmiausia, tai yra 5G, debesų kompiuterija, daiktų internetas, e, dideli duomenys, dėlės apimties duomenys ir kibernetinis saugumas. Noriu aiškiai pasakyti, kad standartizavimas turi būti įgyvendinamas savanoriškų pagrindų. Bet kalbant apie šias prioritetinės rytis, ES ir ES komisija gali padaryti įtakos įgyvendinimo procesui, vėlgi pasinaudojant ES mokesčių mokėtojų e, lėšomis, kad inicijuotų tam tikras tendencijas. Bet taip pat labai svarbu koordinuoti mūsų veiklą, kalbant apie e, pirminius standartus. Pateiksiu pavyzdį. ES jau dabar yra daugiau nei 600 skirtingų standartų skirtų daiktų internetui. Taigi galbūt jau dabar tų standartų yra per daug, ypač vidutinėms ir mažoms mm, įmonėms, joms gali būti sunku suprasti su šios skirtingus standartus. Tie, kas gamina mm, būties e, prietaisus. Jiems e, labai aktualus e, energijos efektyvumo klausimus, kalbant apie būties prietaisų sujungimo, kad būtų galima tiksliau galima integruoti mikroschemas į šaldytuvus ar dulkių e, siurblius ir dabar tų mikroschemų kaina yra 15 eurų, jeigu mums 50, e, atsiprašau, eurų, o jeigu mums pavyktų suderinti standartus, tai mikroschemos kaina būtų 1 euras. Aš susitikau su IBM kompanijos atstovė, kuri pasiūlė, kuri pasakė, kad Europa ir JAV turėtų bendradarbiauti ir kartu kurti e, bendrą, bendrus standartus e, daiktų interneto srityje. Taigi mes pasisakome tikrai už bendrus principus ir mūsų verslo įmonėms. Dabar yra skirtingi registrai, nėra susikalbėjimo. Norint pasirašyti sutartį čia Belgijoje, įmonė, kuri yra registruota kitoje valstybėje narėje, kyla klausimas. E, kaip įrodyti, kur yra registruota įmonė. Turi būti pateikti dokumentai, papiriniai dokumentai, įrodantis registraciją konkrečioje valstybėje narėje. Bet e, labai keista, kad 21 amžiuje mes vis dar kalbame apie papirinius dokumentus, kad mes e, negalime sukurti tokios aplinkos, kur informacija galėtų būti perdodama tarp valstybinių mastų ir kad ji būtų patikima. Taigi trečiadienį mes teiksime savo elektroninės priekybos pasiūlymą. Galbūt tai nėra įtre komitetui aktualis rytis, bet tai yra dar vienas labai svarbus pasiūlymas. Ir jo ribose mes kalbėsime taip pat apie geoblokavimo panaikinimą, nes iš tikrųjų dabar 2 procentai visų žmonių, kurie nori internetu nusipirkti kažką iš e, kitoje e, šalyje, negali, neturi prieigos e, prie atitinkamų tinklalapių. Dalis tų, kurie gauna prieigą, susiduria su problemomis prisijungdami ar sukurdami savo mm, paskiras. Dar dalis e, žmonių susiduria su tiekimo, pristatymo problemomis, kiti susiduria su mokėjimo problemomis. ES mm, e, galioja SEPA sistema, bet 26 e, procentai visų e, žmonių, bandančių sumokėti pagal šią sistemą, susiduria su um, sunkumais. 36 procentai visų žmonių, tik 36 procentai žmonių, kurie norėjo internetu įsigyti kažką kitoje valstybėje narėje, tai padarė, padaro sėkmingai. Taigi klausimas, ar iš tikrųjų mes turime bendrą skaitmeninę rinką ES. Akivaizdu, kad problemų yra ir turime ieškoti sprendimo. Tik aišku, mes turime spręsti pristatymo, pristatymo kainų problemas, Mes, aišku, negalime nustatyti ES lygmenių pristatymo kainų, bet mes galime reikalauti daugiau skaidrumo, nustatant pristatymo kainas ES. Ir skaidrumas lems sažininkesnė konkurencija ir geresnės kainas verslo įmonėms ir fiziniams asmenims. Taigi elektroninės e, priekybos pasiūlymas bus tiekiamas ir e, dar tieksime audiovizualinių paslaugų pasiūlymą, kuris taip pat galbūt nėra labai aktuolus įtre komitetui. E, taip pat mes teiksime pasiūlymą dėl platformų. Tai yra jūsų komiteto aktualus klausimas. Ir kalbant apie platformas, nes nusprendėme nesilaikyti uh, horizontalaus požiūrio. Mes remsimės e, tokiu požiūriu, kaip bus sprendžiamos konkrečios problemos. Dabar yra skundžiamasi, kad e, trūksta skaidrumo dirbant su paieškos programomis, pavyzdžiui neaišku, kaip rasti tas rinkoje dominuojančias e, kompanijas, kai tik galvoja apie visų rinkos dalyvių apsaugą. Iš tikrųjų, visi, mm, visos įmonės veikiančios ES turi laikytis mūsų taisyklių, bet mes turime prisitaikyti prie naujų technologijų. Yra e, skundų gaunamų iš, pavyzdžiui, muzikantų, kurie naudojasi įvairiomis platformomis. E, tose e, kyla problemų dėl tokio turinio, kuris yra legalus, bet nelegaliai naudojamas. Taigi yra daug probleminių klausimų ir mes juos spręsime. ir jau trečiadienį teiksime konkrečius pasiūlymus. Man skirtas laikas jau baigėsi, bet birželio mėnesį mes teiksime kai kurios pasiūlymus rugsėjo mėnesį teiksime pasiūlymą dėl telekomų taisyklių keitimo. Tai aktualu įtrė komitetui ir šio pasiūlymo esmė bus spektro problemos ir gaudesnio bendradarbiavimo klausimas. Iš karto noriu pasakyti, kad Europos komisija tikrai nenori kištis į dažnių paskirstimą valstybėse narėse, tai valstybių narių kompetencija, bet šioje srityje tikrai reikia daugiau koordinavimo. Mes turime siekti veiksmingų sistemų tarp valstybinių Um, mastu, o be gaudesnio bendradarbiavimo tai bus neįmanoma. Spektro paskirstimo aukcionai. Mes, manau, turime koordinuoti licencijų galiojimo trukmę. Mano nuomonė, ilgesnis galiojimas būtų mm, geresnės, geresnė pasirinktis. Uh, Kai kas siūlo 25 metų terminą, kuris, aišku, geresnis negu 5 metų, nes jei kalbame apie labai trumpus laikotarpius, tai niekas nenorės investuoti. Taip pat mes turime kalbėti apie dažnių apriepti. Dabar ES padėtis yra labai skirtinga, kalbant apie teritorijas, kuriuose galioja atitinkami dažniai. Bet mes e, Taigi, iš tikrųjų, koordinavimas yra svarbus e, klausimas. E, svarbu kalbėti taip pat apie investicijas, investicijas kaimo vietovėse ir taip toliau. Toliau komisija dar ketina teikti laisvo duomenų srauto pasiūlymą. Ir dar norėčiau paminėti numatoma teisės aktų peržiūra jau 2017 m. birželio mėnesį bus uždrausti tarptinklinio ryšio e, mokesčiai. Ir turime toliau kalbėti apie įkainis. Elektroninio privatumo direktyva, jos peržiūra, taip pat PVM, uh, E, sistemos ir autorinių teisų apsaugos užtikrinimo direktyva. Tai tiek trumpai. Ačiū daug naujų pasiūlymų, teisės aktų. Daug yra tų pasiūlymų, tikiuosi, kad mes visus galėsime tinkamai apsvarstyti dabar. Galimybės yra komiteto nariams užduoti klausimus, išsakyti pastabas. Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kolega Bonė. Ačiū, ponė vicepirmininkė, už pristatytą naują informaciją, visą apriepinti požiūrį į skaitmeninius iššūkius. Prieš metus pradėjome diskusijas dėl skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimo ir manau, kad mes netaip spėriai judame į priekį, tačiau pakankamai ryštingai ir tas ryštingumas yra labai svarbus, nes e, jį pasitelkia. Galėsime apsvarstyti įvairius problemos aspektus. Norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos iš jų. Vienas iš svarbių momentų susijęs su būtinybė suvokti, kad svarbiausios skaitinės bendrasios rinkos kūrimo priemonės yra susijusios su techninėmis sąlygomis. Viena iš jų yra bendrų standartų nustatymas. Noriu paklausti, kaip galime užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp savanoriško standartų nustatymo modelio, kurį e, kurtų gamintojai ir kartu skleisti atvirą standartą ir nustatyti tam tikrą standartų nustatymo tvarką, nes tai yra būtina prielaida daiktų interneto ateičiai ir e, taip pat e, <clears throat> tinkamų sistemų gamybai. Taip pat jūs kalbėjote apie tarput, tarpusavio saveikumą. elektroninės tapatybės ir buvo bandoma įvairūs, buvo bandomi įvairūs bandomieji projektai susijęs su elektroninė tapatybė tačiau e, šie procesai visose nevyksta vienodų greičių, tai yra labai svarbi prielaida elektroniniai prekybai vystyti. Trečias klausimas susijęs su reglamentavimo sistemos pasirinktų modeliu. Man susidaro įspūdis, kad komisija nori ne tik griežtai reglamentuoti, o e, kai kuriuose srityse netgi bando elgtis apdairiai ir aš manau, kad tai yra teigiamas dalykas bei teikia tam tikrus pasiūlymus dėl viešo privataus sektoriaus partnerysčių, teikia taip pat pasiūlymus dėl tam tikro elgesio kodekso nustatymo, tarkime, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, nes aš manau, kad daugumoje sričių geriau galbūt būtų uh, vadovautis švelniai teisiniai griežtomis nuostatomis, nes technologijos ir naujovės, jeigu supriešinsime jas su teisė, visuomet nugalės. Pastims klausimas susijęs su platformomis. Kai kurių ES šalių ministerijų atstovai prieš konkurencijos tarybos posėdį transporto bei ryšių ir energetikos tarybos posėdį pristatė laišką pirmininkaučiai šaliai ir komisijai, kuriame pateikiami pasiūlymai, kaip greičiau būtų galima pritaikyti bendrąją rinką prie ne, naujų skaitmeninių aspektų. Buvo Taip pat pristatomi nauji pasiūlymai susijęs su atitinkamu elektroniniu internetiniu platformų sprendimais. Pons Lopis, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Šiais metais baigėsi pirmieji skaitmeninis bendrosios rinkos kūrimo metai. Komisija prieš metus pradėjo gyventi atitinkamą iniciatyvą, parlamentas parengė savo pranešimą, kuriame kalbama apie skaitmenizacijos privalumus ir kylančias grėsmes susijusias su tam tikrais atotrukiais e, skaitmėje rinkoje ne tik tarp atskirų regionų Europos Sąjungoje, tačiau taip pat ir tarp skirtingų gyventojų kartų. E, aš manau, kad šiems aspektams nebuvo pakankamai dėmesio skiriama komisijos komunikate. Komisija dėjo pastangas e, įgyvendinti komunikate minimus tikslus ir dabar jau galima tiek kokybinių, tiek kiekybinių požiūrių įvertinti komisijos pasiūlymus ir pasiektą pažangą. Man tačiau susidaro įspūdis, kad komisijai kai kuriuose sritise trūksta ryštingumo. Kaip pavyzdį galėtume pateikti pramonės skaitmenizavimo paketą, jis yra labai svarbus Europos gamintojams pramonė čia komisija kalba apie būtinybę stiprinti pajėgumus, darbuotojų pajėgumus šios rytie, tačiau konkrečios priemonės praktiškai nėra minimos išskyrus dialogo stiprinimą. Šis naujausias iniciatyvų rinkinys turėtų sutelkti viešas privačias investicijas, kurio apimtis turėtų viršyti 50 milijardų eurų eurų, tačiau apie konkrečias programas kalbama nedaug, nedaug kalbama apie tai, kaip konkrečiai šios lėšos turi būti panaudojamas. Pavyzdžiui, debesų kompiuterija, apie ją kalbant teigiama, kad viešos ir privačios investicijos turės siekti e, nuo 6 iki 7,5 milijonų eurų. tačiau kartu bandoma dabar peržiūrėti autorių ir gratutinių teisų nuostatus e, ir nuostatas susijusias su visiškai nepagristų geografiniu blokavimu. Aš tikiuosi, kad jūs ir toliau dėsite pastangas tam, kad Europa ir jos piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti skaitmeninės aplinkos potencialu. Pone Delkas, tie pilar. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkui ir paminėti, kad prieš metus, kuomet komisija pristatė savo programą šioje srityje, identifikavo skaitmeninę bendrą rinką kaip vieną iš svarbiausių savo projektų šią kadenciją ir pagristai e, taip šis rytis buvo pristatoma, jūs buvote vienas iš šio projekto iniciatorių, aš galiu pasakyti, kad praėjus 18 metų komisija įgyvendina prisimtus įsipareigojimus, nes daug iniciatyvų buvo pristatyta teisėkuros ir kitokio pobūdžio, tačiau vertinant e, pasiūlymus dėl teisės aktų, man pirmiausiai e, susidaro įspūdis, kad mes turime nešvaistyti laiko. Ir turime siekti, kad iki 18 metų vidurio būtų priimti sprendimai dėl visų pasiūlymų dėl teisės aktų, e, kurie yra susijęs su tais 16 jūsų pristatytų iniciatyvų arba veiksmų. E, būtent tai aš noriu pabrėžti, nes jūs e, vykdote prisimtus įsipareigomus dėl e, elektroninės prekybos, geografinio blokavimo, dėl privatumo elektroninėje erdvėje. Tačiau negalime prarasti nei minutės tam, kad galėtume užtikrinti, kad iki šios kadencijos pabaigos komisijos pateikiami ir rengiami pasiūlymai, kuriems pritarė parlamentas, būtų patvirtinti ir kad du tūkstančiai devynioliktaisiais metais ta skaitmeninė rinka būtų visapusiškai, e, tai yra e, teisės aktai reikalingi sukurti skaitmeninė rinkai, būtų visi patvirtinti ir tai būtų didžiulis postumis ES ekonomikai. <clears throat> Ir po vienerių metų, sako pirmininkas, turėtų būti panaikinti tarptinklio ryšio mokesčio Europoje. Pone Gryfin, žodis. Ačiū. Veiksmingas e, konkurencijos reglamentavimas yra esminis, kad mūsų telekomunikacijos sektorius funkcionuotų, bet svarbiausia orientuotis į vartotoją. Taigi, kokiu priemoniu jūs imsitės, kad peržiūrint telekomų paketą bus orientuojamasi į mūsų vartotoją. Juk esama didelio skaitminio atotrukio tarp tų, kurie gali pasinaudoti naujausią technologiją ir tų, kurie tokių galimybių neturi tokie žmonės patenka į ekonominės ir socialinės atskirties e, rizikos zoną, ypač kalbant apie elektroninę vyriausybę ar sveikatos priežiūrą. E, mes esame įsipareigoję užtikrinti minimalaus 10 e, mikrobitų per sekundę e, srauto e, plėtrą. Tačiau Junktinėje karalystėje 40 procentų namų ūkių jau dabar turi tokio greičio internetą. O 8 procentai visų Europos, e, atsiprašau, Junktinės karalystės uh, bendrovė iš viso interneto neturi. Taigi kokio, kokių veiksmų imsitės, kad Junktinės karalystės ir kitų ES valstybių kaimo vietovėse įsikūrę gyventojai galėtų internetu naudotis taip kaip miestiečiai. Taip pat Reikia pasakyti, kad 40 procentų ES dirbančiųjų e, neturi pakankamų skaitmeninių gebėjimų. Kaip užtikrinsite e, sąžiningą žinių perdavimą ir sklaidą, kad dabar dirbantieji ar tie, kurie darbo rinkoje dirbs tik po keleto metų, tas žinias ir įgūdžius turėtų? Ačiū. Ačiū, panas Rubi. Äh, für mich steht sich. Ačiū pirmininkė, man kyla klausimas, kaip būtų galima greičiausiai pasinaudoti 5G telefoniniu ryšiu tarp valstybinių mastų. Ar mm, manytumėte, kad būtų galima pasitelkti tarp tinklinio ryšio <clears throat> priemonės šiam tikslui pasiekti tam, kad iki 2018 metų būtų galima įgyveninti atitinkamas priemonės telekomunikacinio ryšio srityje, kad būtų galima naudotis 5G ryšiu. Jūs teisingai pagristai pastebėjote, kad pinigus valdo valstybinarių finansų ministrai. Aš paskatinčiau paraginti finansų ministrus uh, įmokėti atitinkamas lėšas į Europos investicijų banko sąskaitą, siekiant padidinti jo nuosavą kapitalą ir tokiu būdu būtų spėriau finansuojami atitinkami infrastruktūros projektai, nes Europos investicijų bankas per savo investicijų fondą galėtų uh, teikti paramą atitinkamus projektams, finansų ministrai neprarastų savo pinigų, nes tai būtų padintas Europos investicijų banko nuosavas kapitalas ir tai galėtų būti modelis, kuriam pritartų ir finansų ministrai, galbūt net jeigu ir ne šimtų procentų įmokėtų tas lėšas, tačiau tikrai surinktume beveik visas reikiamas sumas. Taip pat manau, kad vertinant visą koncepciją ir internetinio E, ryšio greičio didinimą. Čia reikėtų galvoti, kaip pirmiausiai tą užtikrinti miestų vietovėse, pasinaudojant egzistuojančiais telefo, telekomunikacijų tinklais. Taigi noriu paklausti, ar turite statistinius duomenis apie tai, kokiuose miestuose tas uh, testinis interneto greitis yra išlaikomas aukščiausių lygių. Ačiū. A, ačiū, panas Sorinio. Ačiū komisarė, ačiū už tai, kad e, pristatėte e, komisijos iniciatyvas žymime skaitmeninės darbo atvarkės jubiliejų ir verta įvertinti tai, kas buvo padaryta. E, Deja, į priekį judame nepakankamai greitai. Nepakankamai informacijos gauname, nepakankamai jėgų mobilizuota. Taigi kreipiuosi jūs, gerbiamas komisarė, teisingai sakote, jog tie, kas nori veikti Europos rinkoje, turi laikytis mūsų taisyklių. Tačiau mūsų taisyklės turėtų būti naujoviškos, modernios, lankščios ir keistinos, e, kad api, e, atlieptų skaitmeninės rinkos poreikius. Svarbu, kad su mumis būtų ir visa visuomenė jie taptų mūsų uh, idėjų įgyvendintojais. Taip pat svarbu dirbti ir su ūkio subjektais, nes uh, būtent jie turėtų būti vienas iš prioritetų skaitminėje darbo atvarkėje. Džiugu, kad pažadėjote, jog pristatysite dar vieną paketo elementą jau šią savaitę. Uh, Ir čia labai svarbu, kad būtų užtikrintas tas komunikavimas, ryšys, santykis tarp telekomunikacijų veiksmų, debesijos kompiuterijos tikslų ir taip toliau. Svarbu užtikrinti sąsajas. Aišku, paminėti 4,7 milijardai tikrai padarys ženklę įtaką kasdienę mūsų piliečių gyvenimą, bet svarbu, kad tai būtų daroma gana greitai. Pone Krėjo. Äh, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu už labai įdomų pranešimą. Nenoriu kartoti kolegų minčių. Aš taip pat manau, kad tai yra galbūt vienas iš svarbiausių mūsų politinių projektų per artimiausius metus, tačiau ne apie tai norėjau pakalbėti, noriu užduoti konkretų klausimą. Jūs minėjote dažnių paskirstimo politiką. Šioje srityje, žinoma, reikia spręsti tikrai labai daug įvairių problemų. Noriu konkrečiai paklausti, susi... užduoti klausimą dėl radio dažnių, kurios, kurios naudoja įvairių renginių organizatoriai ir technikai, problema čia yra žinoma, tačiau jie šiek tiek nustumiama į pašalę. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, kad įvairiems kultūriniams renginiams, muzikiniams ir e, e, teatro renginiams e, ir jų reglamentavimui Sprendimus turi priimti nacionalinės kompetentingos tarnybos, tačiau noriu jūsų paklausti, ar turite konkrečių planų, kaip reikėtų elgtis su šiomis paslaugomis, kurios užima tik tai nedidelę radio dažnių valdymo administravimo nišą, tačiau vis tik tai galbūt e, sprendimai europiniu mastu galėtų ženkliai palengvinti gyvenimą toje srityje dirbantiems žmonėms. Pone Sander dabar. Merci, merci. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Kai kurias Europos parlamento komitetuose šiuo metu yra diskutuojama apie tai, kaip reikėtų kovoti su gyventojų išvykimu iš kaimo vietovių. Ir manau, kad e, vienas iš šios problemos sprendimų būtų plačiai jos interneto ryšio užtikrinimas viso ES teritorijoje, ypač kaimo vietovėse, nes e, šiuo metu susidurime su rimtomis problemomis, ieškodami naujų nuotolinio darbo būdų, apskaitai naujų darbo formų tam, kad padėtume žmonėms įsikurti kaimo vietovėse dirbti žemės ūkė, taip pat ir žemės ūkė dirbantis asmenys e, jaučia didžiulį plačia juoščio interneto poreikį, kad galėtų kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu. Taigi noriu paklausti, kokiu pasiūlymu galėtumėte pateikti, kad šią problemą būtų galima greitai išspręsti ir e, kaip reikėtų jos e, sprendimą finansuoti. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, kalbėdamas apie daiktų internetą jūs minėjote skirtingus standartus, kurie yra naudojami uh, Įvairius elektros prietaisuose yra reikalingas mikroschemas e, tam, kad būtų galima juos suderinti, kurios kainuoja 500 eurų ir apie galimybę sumažinti šių mikroschemų kainą iki 1 euro. Aš manau, kad čia reikėtų pasitelkti viešuosius ryšius, nes šiandien mes sustikdami su piliečiais girdime labai kritikos daug apie tai, kad Europa e, skiria didelį dėmesį detalėms. Aš manau, kad pateikus jiems tokį pavyzdį galbūt jie pakeistų savo nuomonę, pavyzdžiui, dėl tų e, elektros prietaisų mikroschemų. Taigi aš visiškai pritariu jūsų siūlomai logikai, manau, kad galėtume tas skaitmeninių problemų sprendimo aspektus pasitelkti tam, kad žmonėms parodytume, jog Europa gali sukurti taip pat ir šioje srityje pridedamąją vertę ir tai būtų dar vienas papildomas argumentas mūsų rankose kovant su euroskeptikais. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų paklausti? Aš savo ruoštų gerbiamas komisarė norėčiau užduoti keletą klausimų. Visų pirma, apie veiksmus susijusius su išorės ES siena juk nelengva bus 700 MHz spektrą e, naudoti ir prie išorinės ES sienos. Ar ES čia numato imtis kažkokių tai veiksmų atitinkamose valstybėse? A, ir kitas, galbūt kontroversiškas klausimas, koks Europos atsakas būtų į informacija, e, kuri kalba apie tai, kad e, belaidės ryšys neigiamai veikia mūsų sveikatą. Ir trečiasis klausimas, kaip spartų į internetą vertinate Europos strateginių investicijų plano rėmuose, ar būtų galima pasitelkus internetą ir susijusias informacinės priemonės kažkaip tai pasiekti pridėtinės vertės mūsų piliečiams. Ačiū. Ačiū visiems už klausimus. Europos Sąjungos lėšos. Į ir strateginės investicijos. Iš tikrųjų, pasiūlymas geras, e, gera mintis. Mes turėtume atsižvelgti į pagrindinę riziką, e, nes juk čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi svarbu, kad padarytumėm tas programas, projektus įdomius privatiems investuotojams. Atrodo, kad tai kol kas pasiteisina. Neseniai lankiausi Afrikoje, kur vyko diskusijos su Afrikos Sąjungos komisijos nariais, kurie taip pat susidomėję tokiu pačiu modeliu norėtų jį uh, pritaikyti. Taigi, norint pritraukti privačias investicijas, projektas turi a, būti veiksmingas. Ir aš esu įsitikinęs, kad taip būtų galima rasti investuotojų per strateginių investicijų fondą. O kai dėl neigiamo interneto poveikio mūsų sveikatai, tai esu skaitęs tokių straipsnių, tačiau jie nebuvo pagristi moksliniais tyrimais. Tai tiesiog yra gandų lygio straipsniai, e, nepagristi jokiais moksliniais įrodymais apie interneto poveikį sveikatai. Aišku, į tokius e, Tiksliau, e, emisijų lygmenys reikės kontroliuoti labai atidžiai, tą patį pasakytina, tas pats pasakytina ir apie daiktų internetą. Tikrai nenorime, kad daiktai mus valdytų. Mes turime palengvinti technologijų naudojimą. Kartais ir laidai nieko blogo, ne viskas yra be laidi. Na, pritariu Jums, kad reikia savo veiklą koordinuoti ir e, kalbant apie tuos 700 MHz, kai kurios kaiminės valstybės 700 MHz e, dažnį naudoja karo tikslams, tai mums yra tam tikras iššūkis, mes ieškosime būdų, kaip mūsų telekomunikacijų paslaugų tiekėjams tokį dažnį užtikrinti, tuo tarpu kaiminėse valstybėse e, tas pats dažnis yra naudojamas karo tikslams, taigi reikės ieškoti bendro sprendimo. Per šiuos metus būta daug pasiūlymų, jau priimti sprendimai, kai kurių jų pagrindų, sakykime, dėl tarptinklinio e, ryšio mokesčio atsisakymo. Šio tikslo siekiama ilgus metus. Pasiūlymas rengiamas jau labai seniai, bet pažiūrėkime, kur buvome prieš penkius metus. Tuomet buvo pasiūlymas 5 plus 5 plus 5 penki, nemok, tiksliau penki e, šiuo mokesčiu neapmokestinami skambučiai, penkios SMS žinutės, penki fiksuoti skambučiai e, buvo pradėta nuo nulio, o dabar jau e, priimtas galutinis sprendimas dėl tarptinklinio ryšio mokesčio atsisakymo. Taigi ES tuo galės naudotis jau nuo ateinančių metų birželio 15-osios. Tačiau visų jūsų paprašyčiau intensyviai dirbti ties šiuo pasiūlymu. Birželio 15 turėsime apsispręsti dėl priemonių e, dėl priemonių um, uh, didmenos pardavimams, e, na, e, pasiūlymai parlamente sklando jau keletą metų. Ne man sakyti, bet juk parlamentas turėtų būti labai suinteresuotas skaitmeninimo iniciatyvomis. Jums tai turėtų būti tikrai labai svarbu, žiūrint į mūsų um, skaitmeninę ateitį. Pritariu, kad reikia skubėti, nes laiko lieka vis mažiau. Tačiau turime suprasti ir tai, jog e, laik, demokratija reikalauja laiko. Veiksmingas sprendimų priėmimas negali visko aukoti tik tai greičio labui reikia atsižvelgti ir į demokratinius susitarimus ir, ir būtent demokratija užtrunka. Taigi raskime tinkamas pusiausvyrą. Taip pat e, tinkamos pusiausvyros reikia tarp standartizacijos savanoriškų priemonių ir privalomų standartų. Labai dažnai skundžiamasi, kad uh, vis daugėja standartų. Daugam atrodo, kad standartai yra kažkas blogo, ypač kalbant apie atvirą e, atviros prieigos programas. E, kai kam atrodo, kad kai kuriuose sritise E, bus labai daug neiškumų. Nebus aišku, kaip naudoti vieną ar kitą turinį, bus pažeidžinėjimos teisės, e, taip pat vieni eis vienu keliu, kiti kitu ir niekad nesusitiksime. Tačiau, e, mano supratimu, standartizacija reiškia bendrus rodiklius, bendrus standartus. Tai turėtų būti atviri standartai, jų reikia, bet tai nereiškia, kad mes negalėsime naudotis atviros prieigos e, programinė įranga, bet reikia susitarti dėl tų bendrų vardiklių. Kitas klausimas - skaitmeninė tapatybė. Vienoje konferencijoje tiksliau šiandieną vykusioje konferencijoje apie tai kalbėjome ypatingai svarbus klausimus e, atitinkama direkt, atitinkamas reglamentas nustatys elektroninės tapatybės nuostatas viso Europos Sąjungoje. Mūsų vyriausybės privačios bendrovės teikia gausybę elektroninių paslaugų ir čia elektroninės tapatybės reglamentavimas ypatingai svarbus tampa. Turime galvoti apie e, nacionalinių reglamentuotojų padėtį. Jie turi išlikti visiškai nepriklausomi, tačiau būsimas reglamentavimo e, E, Europos Sąjungoje planas turėtų būti aptartas kartu ir su suinteresuotomis šalimis ir paraleliai aptarinėjant kitas e, telekomunikacijų taisyklės. Laikotarpiai. Šių metų tvarkaraštis labai ambicingas. Visuomet, aišku, galime kviesti vieni kitus būti ambicingesniais, Aš taip pat tokiu norėčiau būti, tačiau mano tikslas ne be reikalo skubėti ir lenktyniauti su kitomis pasaulio valstybėmis ambicingumo e, lygiu, jeigu tie pasiūlymai ir liks uh, Mm, svajonėmis. Aš norėčiau konkretumo, norėčiau, kad pasiūlymai būtų praktiškai įgyvendintini, kad juos būtų galima konsensuso, sustarimo tarp valstybių narių pagrindų, sustarimo parlamente pagrindų įgyvendinti. Nenoriu nieko mm, priešinti, Tačiau reikia pasakyti, kad Europos parlamentas skaitmeninės darbo atvarkės prasme tikrai buvo labai ambicingas. E, pritariu poniai Pilar de Castillo, kad negalime nei minutę švaistyti, nes laikas labai brangus, jis bėga. Tačiau mes ketiname parengti įgūdžių strategiją, nes turbūt žinote, kad 90 procentų visų darbo vietų esančių Europoje reikia vienokių ar kitokių skaitmeninių įgūdžių. Taigi įgūdžių strategija bus didžiaja dalimi orientuota į skaitmeninių įgūdžių ugdymą. Kalbant apie vartotojų um, apsaugą ir skaitmeninį atotrukį ES, tai taip, tai realus iššūkis netgi tose valstybėse, kur, kurios pirmauja pagal skaitmeninės ekonomikos plėtrą ir uh, Mm, skaitmeninės visuomenės indeksą. Bet vis dėlto tas atotrukis tarp kaimo vietovėse gyvenančiųjų ir miesto e, gyventojų, taip pat atotrukis tarp naujųjų kartų ir pagyvenusių žmonių yra didelis. E, taip pat e, pačioje Europos Sąjungoje susiskaldimas labai ženklus, skirtumai tarp valstybių narių akivaizdus, taigi juos turime naikinti. Kiek suprantu, prieiga prie interneto turėtų tapti pagrindinę žmogaus teisę, e, išplaukiančią iš prieigos prie informacijos. Taigi tai turėtų būti ne tik deklaruojamas, bet ir realiai gyvendinamas tikslas. Kalbant apie kaimo vietovės, turime parengti konkrečius sprendimus. Taip, tikime e, konkurenciją. Jei konkurencija labai griežta, tai reiškia, kad esama e, tinkamų aplinkybių inovacijoms, investicijoms, Taigi kartais kai kurie paslaugų tiekėjai mano, kad konkurencija yra per daug e, griežta ir e, ne, neturime prielaidų investicijų, ne, neturime priemonių investicijoms. Bet vil, vis dėlto Nors skaitmenėje erdvėje konkurencija didelė, vis dėlto investicijos vykdomos. Tačiau kai kuriuose sritise, kur gyventojų tankumas yra daug mažesnis nei, sakykime, stambiuose metropoliuose, aplinkybės nėra labai patrauklios privačioms investicijoms. Ir vėlgi, turime e, tą aplinką padaryti patrauklesnę, kad privatus investuotojai dalyvautų ekonomikos plėtroje, nes kalbame ne tik tai apie esminių teisių užtikrinimą piliečiams, bet ir apie mūsų ūkio augimą, žemės ūkio plėtojimą ir taip toliau. Visiems žinoma, kad per pastarosius 20 metų produktivumo uh, rodikliai visose ES valstybėse, kalbant apie kaimo e, ūkį, žemės ūkį, labai radikaliai padidėjo. E, taigi, pavyzdžiui, Estijoje anksčiau, prieš 20 metų, iš vienos karvės vidutiniškai būdavo primeldžiama 3,5 e, tonos pieno per metus, tuo tarpu dabar 8,5 procentai. Kaip tai manoma? O dėl to, kad dabar melžiama centralizuotai, sistemos mechanizuotos, mūsų žinių dėka sugebėjome tokį produktivumą padidinti. Kaip sakiau, nuo 3,5 tonų per metus iki 8,5 tonų per metus Taigi tai vien jau pasiekimai mūsų žemės ūkyje. Italijai puikiai žinoma, kad internetą galima pasitelkti netgi auginant vynogės ir gaminant kokybišką vyną. Internetas tai žinios. Ir labai svarbu visuose sektoriuose dirbti vadovaujantis žiniomis. Taigi būtent taip žiūrime į kaimo vietovės, o konkrečiai kalbant, kalbame apie kažkokius naujus koncesijos modelius, būdus apsaugoti tuos, kas yra pasiruošę e, daryti pirmasias, pirmasias investicijas, žengti pirmosius žingsnius. Vokietijai turbūt žinoma e, vieno miesto istorija, pavyzdys, kai savivaldybė nusprendė nemažai lėšų uh, skirti plačiai juošio ryšio plėtrai, o paskui uh, pradėjo investuoti ir istorinius operatorius. Uh, taigi mes turime sudaryti vienodas sąlygas visiems rinkos žaidėjams, apsaugant uh, ar pirmiausia sukuriant palankes sąlygas investicijoms, e, apsaugant tuos pionierius, pirmosius investuotojus. Taigi e, kalbame apie bendrų investicijų modelį, apie galimybę skatinti investicijas kaimo teritorijose. E, ir mūsų tikslas, aišku, visą Europos žemyną padengti plačiai juošių sparčių internetu. Kalbant apie finansų ministrų e, pozicijas, tai yra žmonės, aišku, kurie orientuojasi į maksimalius pelnus, jų galbūt tikslai šiek tiek kitokie, bet vėlgi jie suinteresuoti ir spektro, ir dažnių problemų sprendimu. Galiu jūs tikrai patikinti, kad jie e, orientuojasi ne tik tai į maksimales lėšas. sakykime, parduodant radio dažnius. Vyriausybės, kurios e, suinteresuotos tik pelnu, didžiai klysta. E, laimi tos vyriausybės, kurios e, žiūri ilgalaikę perspektyvą, sukuria sąlygas, aplinkybės ilgalaikiai plėtrai, būtent tos valstybės išloš daugiau, jų ūkiai judės greičiau į priekį, nes sugebės įsisavinti naujos kartos technologijas, greičiau joms atsivers ir jau matome, kokių skirtumų valstybės sugebėjo pasiekti 4G interneto plėtros prasme. Aš tikiuosi, kad E, kalbant apie 5G internetą, visos vyriausybės užsibrieš konkrečias, konkrečius tikslus, gairias ir sugebės jų laikytis. Taigi žiūrėkime ilgalaikę perspektyvą ir aš manau, kad mus lydės sėkmė. O kalbant apie lankstumą, tai taip, E, lankstumas būtinas, kalbant ir apie 700 MHz tikslą. Jau pačioje pradžioje sakiau, jog valstybės narės mm, skiriasi pagal įsisavinimo lygį, kaip sakiau, kai kuriuose valstybėse 700 MHz dažnis nenaudojamas skaitmeniniai televizijai transliuoti, tuo tarpu kitose tai yra būtent ši uh, juosta, šis dažnis, kuris yra naudojamas. Kaip padėti atsiliekančiams valstybėms? Viskas priklauso nuo pačių valstybių narių. Tas aukštutinis 700 MHz ribos dydis – pareikalautų 11 e, milijardų eurų tam, kad jis būtų pasiektas. Bet e, tai priklauso nuo valstybių ir vyriausybių prioritetų. Aišku, vienos valstybės gali didinti policijos struktūrų finansavimą, kitos padėti tradiciniams transliuotojams, trečios gali žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą ir prisitaikyti prie kaiminių valstybių. Bet pačios valstybės narės turi apsispręsti padėti tiems, kas patiria problemų, kas gali jų patirti. Pačios valstybės turi e, padėti lygiuotis į tuos, kurie jau taiko 700 MHz dažnį. O kiek aš suprantu, valstybės turi padėti valstybių pagalba. Kaimo vietovių klausimą jau aptarėme. Tikrai nemanau, kad ES moka, e, tiksliau, e, per daug dėmesio skiria detalėms. Tikrai nemanau, kad standartizacija e, yra tik tai vėlimasis į smulkmenas. Standartai yra labai svarbus, kad galėtume susitikti, kalbėti. Tai yra galimybė suderinti e, tam tikrus klausimus. E, neturint standartų būtų labai labai sunku net svajoti apie saveikumą. Uždavėte klausimą apie skaitmeninę tapatybę. Jeigu nesusitarsime dėl konkrečių standartų, tai kaip galėtume susitarti dėl abipusio pripažinimo. E, tai taps, e, tai, tai liks svajonė. Taigi aš dar kartą sakau taip skaitmeniniai tapatybei, jau turime atitinkamą reglamentą, bet daugelį sričių abipusių standartų neturime. Taigi tiek. Ačiū. Ačiū visiems už klausimus. Tai tiek. Dar liko trys minutės posėdžio. Taigi baigėte anksčiau laiką. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Mes tikrai mm, norėtume ir toliau palaikyti glaudžius ryšius ir nuolat keisti su nuomonėmis su jumis. Kalbėti apie bendrą skaitmeninę rinką, nes iš tikrųjų jūsų teikiami teisės aktai galiausiai pasieks Europos parlamentą. Taigi mums svarbu palaikyti ryšį. Ačiū dar kartą Jums už tai, kad dalyvavote ir mm, kalbėjote su mumis kolegos. Rytoj 10 tęsime posėdį, išskyrus koordinatorius, kurie renkasi 9. Visi kiti 10 ryto ir balsuosime, taigi nepamirškite kortelių. Balsuosime 10 ryto. Ačiū. Ačiū, mes tikrai visada labai sėkmingai bendradarbiavome į tai komitetas ir Europos komisija. Ir aš manau, kad ir toliau tas bendradarbiavimas bus labai sėkmingas. Ačiū. Thank you, Andrews. Very good. Very good discussion. Fortunately...